Okay, can we start the meeting? Okay, thank you. Uh... Dėkime posėdį, dėkoju, dėkoju už tai, kad atvykote. Pradėsime nuo darbos varkės tvirtinimo. Du svarbiausi klausimai šiandien darbo atvarkė, keisimės nuomonėmis su direktoriais tų agentūrų, kurios priklauso mūsų komiteto kompetencijai, po to Eurofound ataskaita apie uh, namų ūkio gerbuvio sandaros. Ar visiems tinka? Tokia darbo atvarkė, puiku. Kiek žinau, bus verčiama į visas 20 kalbų, taigi susiraskite jums tinkamiausią kanalą. Ir pradėsime nuo keitimosi nuomonėmis su agentūrų direktoriais, tų agentūrų, kurios patenka į MPL kompetenciją. Sveikinu visus atvykusius, visus penkių agentūrų atstovus. Tradiciškai mes kviečiame agentūrų direktorius į mūsų komitetą metų pradžioje, kad jie pristatystų savo agentūrų darbą. Galbūt Jordi Kurel tai yra nauja praktika, kadangi tai yra laikinai eila agentūroje direktorius pareigas einantis asmuo, jūs eila agentūrai atstovausite pirmąją, pirmąjį kartą O mums šita procedūra yra įprasta ir ponui Zybel jį yra žinoma, jis yra CEDE FOP. Agentūros atstovas Mendes Fandes, taip pat vykdomasis direktorius iš Eurofound agentūros. Taip pat ši procedūra yra žinoma ir Kristel Šetlesek, tai yra vykdomoji direktorė EU OŠA agentūrai, agentūros generalinė direktorė. Taip pat ši procedūra yra žinoma ir Cezar Ostino iš ETF agentūros. Ir aš norėčiau pasinaudoti šią galimybę ir pabrėžti, koks svarbus yra, kokios svarbios yra šios penkios agentūros mūsų komiteto darbui. Ir dar norėčiau pasakyti, kad viso komiteto vardu mes labai jums esame dėkingi už ankstesnį darbą, tęsime jį ir ateityje. Taip pat esame pakvietę ir nepriklausomus ekspertus, kurios, kurie dalyvauja šių agentūrų valdybose. Jie dalyvaus irgi mūsų diskusijose ir ponui Bekef iš SEDEFOP suteiksiu po to žodį, Lopes Fontene Eurofound, Miksič EU OŠA, Sekos ir Bauer ETF ir Kremaš ELA agentūros vardu. Taigi, sveiki atvykę į mūsų komitetą, ne visi e, veidai mums yra nauji, nepažįstami, taigi dėkoju dar kartą, kad čia atvykote ir pradėsime nuo agentūrų direktorių, kuriems skiriame po 10 minučių, kad jie pristatytų savo agentūros veiklą. Ir pradėsime nuo kaimyno iš kairės, pono Zibelį, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, ponės ir ponai. Dėkoju, kad mus vėl priemėte savo posėdėje. Aš pristatysiu CDFOP, mūsų bendras vertybės ir daugiamečius tikslus, kaip mes remiame ES politiką ir kaip, kokiuose strateginėse srityse dirbame ir taip pat pristatysiu, jei bus laiko dar ir darbo rezultatus. Ir aišku, mes mielai esame pasiruošę atsakyti ir jūsų klausimus. CDFOP veikia nuo 75 metų. Kaip matote, mes bandome išsiaiškinti, kokie yra profesinio mokymo ir ugdymo tikslai, įgūdžiai, kvalifikacijos. Dirbame su suinteresuotais asmenimis ir taip pat bendradarbiaujame su giminingomis agentūromis, kurio, kurios irgi šiandien yra, kurioms irgi šiandien yra atstovaujama. Mes e, remiame politiką, e, formuojame Kopenhagos procesą. ET 20 10-20-20 mes čia per šį laikotarpį visą forma, forma, formuojame profesinių įgūdžių darbo tvarkę ir 2007 metais mes tapome dar stipresni, kadangi dar daugiau e, teikiame politinių patarimų ir mūsų tas vaidmo yra išplėstas. Mes esame laikomi kokybinių ir kiekybinių mokslinių tyrimų centru, ir taip pat mes teikiame įgūdžius, užtikriname įgūdžius, kvalifikacijas. Ir mūsų darbo vertė vis labiau auga, kadangi kalbame apie žinių tarpininkavimą, mes tokiu būdu įtraukiame įvairius veikėjus, padedame jiems apibriežti savus uždavinius. Mūsų steigimo reglamentas buvo pakoreguotas, naujas buvo priimtas 2019 metais ir dabar formaliai yra pripažįstami ir tam tikri uždaviniai, kuriuos atlikome jau kurį laiką, ypatingai darbo rinkos ir įgūdžių žvalgybos bei kvalifikacijų srityje. Mes orientuoti į tikslus, remiamės vertybėmis ir mūsų tikslas paremti politikos tikslus ir pateikti labai patikimus duomenis ir įrodymus, tą daryti veiksmingai. Mūsų daugiametis tikslas yra subalansuoti įrodymus su naujomis žiniomis, taip pat stebėti politiką, poslinkius ir veikti, kaip jau sakiau, kaip žinių tarpininkų, kurie galėtų apjungti įvairias šalis ir suinteresuotus asmenis. Dirbame pagal ET 2020 Briugės komunikatas. Briu E, tai visą tai jau praeitie, pažvelkime į ateitį ir čia, aišku, profesiniais ugdymas ir mokymas 20 metais tai yra labai svarbu ir reikšminga, nes jau yra pateiktas pasiūlymas peržiūra dėl priežiūros komiteto profesinio ūkdymo srityje ir taip pat laukia nauja profesinio ūkdymo ir mokymo strategija. Toliau skaitmeniai pokyčiai, tai yra vienas svarbiausių, vienas svarbiausių temų ir žalesis sandoris taip pat e, išprovokuoja nemažai veiklos mūsų srityje. Žalias mokymasis, žali įgūdžiai, žalios darbo vietos ir ypač keičiant, tobulinant įgūdžius ir atnaujinant įgūdžių darbo atvarkę, jaunimo garantija taip pat yra labai svarbi. Na ir galiausiai mes taip pat remiame ir tvaraus vystimosi tikslus. Ir žiūrime, kaip profesinis ugdymas ir mokymas galėtų padėti siekti tų tikslų. Ketvirtasis ar aštuntasis tikslai patys matyti yra aktualiausi, nes tai tikslai susijęs su švietimu, bet dirbame ir ties kitais rytais. Mūsų sritimis, e, tikslais, mūsų pagrindinės rytys yra formuoti profesinio augdymo ir mokymo darbo tvarkę, ją vertinti ir informuoti apie profesinį augdymą ir mokymą. Tai yra mūsų darbo baras ir, kaip sakiau, darbo rinko žvalgybinė informacija vis daugiau įgauna reikšmės ir čia šiek tiek skaičių. Aišku, ne visuomet gal lengva įvertinti ir parodyti tą poveikį, kadangi yra, esame tyrimų organizacija, mes sunku įvertinti skaičiais tuos, da, tuos darbus. Ir čia jeigu kalbame apie tai, kad esame cituojami Europos komisijos tarybos parlamento dokumentuose, taip pat Europos socialinių partnerių dokumentuose, toliau, jeigu kalbame apie tarptautinės organizacijas, kurios mus cituoja, tai tokios kaip EBPO, Tartautinė darbo organizacija UNESCO ir kitos. Kalbant apie biudžetą ir biudžeto įvykdymą, matote skaičius apačioje. Ir įdomu yra tai, kadangi jūs esate labai svarbus formuodami biudžetą, iš kurio mes išgyvename, tai aišku CDFOP agentūra. 20 metais keliais tūkstančiais eurų buvo, prarado savo biudžeto dalį tokią prieš pat kalėdas ir mes tikimės, kad tokie apkarpimai nebus perdėm dažni. Taip pat mes informuojame savo rezultatus ir tuo aš ir norėčiau su jumis šiandien ypatingai pasidalinti, nes turime tikrai puikią pažymą, kuri štai taip atrodo, jį, ją galite paimti ten išdalintos jos yra ant stalo padėta, tai pasinaudokite tą galimybę, pasimkite vieną na, kopiją. Ir čia kalbama apie tas temas, kurios yra aktualios. Aprašome profesinio augdymo ir lavinimo sistemas įvairiose šalyse, teminės ataskaitas rengiame, politikos apžvalgas, mokslinio tyrimų publikacijas, rengiame savo žurnalą, taip pat metodinės gairės dėl prognozavimų, studijų įvairių ir panašiai. Taigi iš tiesų turime galybę įvairių ekspertinių žinių e, sukaupę ir jas kleidžiame per savo publikacijas. Ir dar norėčiau pabrėžti vieną dalyką, ko labai didžiuojuosi, ką matote kairėje. Dabar mes vis dažniau bandome teikti įrodymus per internetinės priemonės. Ir dabar turime 12 tokių priemonių. Čia matote tas ikonas mūsų tinklapyje. 19-20 metais e, yra VET duomenų bazė čia yra sisteminis požiūris pristatant mūsų programas ir kaip kvalifikacijos yra plėtojamos ir kokios paskatos yra numatytos, gairės, orientyrai ir panašiai. Toliau dar viena priemonė dėl finansavimo pameistrystės. Čia irgi deriname įgūdžius, įgūdžių derinimo priemonė ir taip pat įgūdžių internetinių darbo vietų vertinimai ir mes 18 metais dar esame patvirtinę ir įgūdžių prognozes, įgūdžių indeksus, duomenų bazę apie pameistrystę ir nuomonių e, apklausą esame paskelbę, taip pat yra kitų e, išteklių. Taigi mums tikslas yra palengvinti prieigą prie informacijos, galybės tos informacijos, kurią mes teikiame CDFOPE ir tikrai pasitikslinkite, pasinaudokite tą informaciją. Ir dar norėčiau pasidalinti keliais rezultatais, bet aš galbūt praleisiu šį, šią pristatymo dalį ir mieliau gal dvišalių pagrindų pristatysiu tuos rezultatus. Mes esame įvertinę darbo rinkos tendencijas, demografinius poveikius ir galėjau pateikti čia daugiau tos informacijos, bet praleidžiu, o geriau gal aš papasakosiu apie tai, kokių trūksta įgūdžių. Ir mes manome, kad dėl to ribojamos yra ES galimybės investuoti ir dėl to yra įvairių vertinimų dėl to, kodėl trūksta tų įgūdžių. Bet akivaizdu, kad įgūdžių trūkumas didina darbo kaštus, mažina našumą didina struktūrinį nedarbą ir lėtina augimą. Tai dėl to įgūdžių poreikis dažniausiai yra minimas kaip ilgalaikė kliūtis investuoti įmonėms. Taigi čia matote dešinėje pusėje ir tai, kad tie trūkumai jaučiami, labiau jaučiami tam tikrose pramonės sektoriuose įmonėse, ypatingai mažose vidutinėse įmonėse, novatoriškose augančiose įmonėse, labiau nei taip pat statybos, gamybos firmose ir tose įmonėse, kuriams sunkiau prieiti prie finansų rinkos. Taigi, dar kartą peršoku per vieną skaidrę. Čia yra kaip ir įdomu, bet e, bus galima apie tai pasikalbėti su jumis vėliau. Ir vietoj to aš gal paminėsiu sutelktinius mokymus ir studijas ir mes kartu su giminingomis agentūromis jums e, surenksime renginį kovo 19 dieną pietus, kur mes būtent pristatysime platformų ekonomiką ir tą sutelktinį darbą. Toliau čia praleidžiu dar vieną skaidrę, čia irgi sutelktiniai reikalai. Toliau čia šita graži šventovė tokia ir gal paskutinė mano mintis, mūsų analizė, kalbant apie darbo vietas, kurias galima susirasti internetu, tai matome, kokios, kokie įgūdžiai yra patys paklausiausi. Ir tokiu būdu mes kaip ir tokias išvalgas pateikėme, kad piliečiai žinotų, kokių įgūdžių siekti ir kokių karjerų siekti. Ir CDPOF vienas didžiausių indėlių į ES ambicingus tikslus per atinantį dešimtmetį ir yra šis darbas. Ir mes susitelkime ties tais įgūdžiais, kurie sie, kuriais galima pasiekti skai, tvaraus ir žalio pereimo ir pokyčių. Ir mes manome, kad tie dalykai yra tarpusavyje susiję ir mūsų tikslas skatinti politiką, priemonės, finansuoti mechanizmus ir užtikrinti galimybę naudotis profesiniu ūkdymu ir lavinimu. Ir mes viena vertus kaip ir informuojame ir kita vertus mes įgyvendiname. Tai yra kaip kit kitos krypties darbas, nes mes naudojamės išvalgomis ir formuojame politikos darbotvarkę aktyviai. Ir tokia būtų mūsų veiklos apžvalga 20 metais, kuri čia pristatyta. Ir gal čia matote įgūdžių plėtra, vystimasis ir taip pat politikos poslinkių stebėsena. Tai yra esminiai dalykai kalbant apie mūsų darbo pobūdį. Dėkoju ir, aišku, mielai mm, atsakysiu į klausimus. Ačiū, dėkoju šitomų. Turime, turėsime laiko klausimams ir atsakymams vėliau, tačiau dabar suteiksiu žodį panai Juan Mendės valdės. Eurofond atstovui. Ačiū pirmininkė, gerbiami nariai, mėly kolegos. Pirmiausiai noriu padėkoti jūsų komitetui ir jo nariams, kurie dirbo Aš jau devynerius metus dirbu Eurofond vadovu ir mano kadencija baigėsi šių metų gruodį tikiuosi, kad e, turėsime galimybių padiskutuoti e, kitame kontekste vėliau. Praėjusiu metai buvo pokyčių metai, nu, nereikia pasakoti, kaip keitėsi parlamentas ir komisija, tačiau taip pat ir mūsų reglamentas pasikeitė, buvo įsteigta nauja gimininga agentūra, tai yra e, Europos darbo institucija, Ir dar vienas svarbus mums dalykas yra susijęs su, su tuo, kad šiais metais e, baigėsi e, mūsų e, antroji daugiametė programa. Šiame cikle mes savo darbą grindėme keturiais ramščiais kuri buvo susijęs su darbo sąlygomis ir tvariu darbu. Čia daugiausiai dėmesio skiriame reikalavimui dirbti ilgiau. Antras ramstis buvo susijęs su e, pramoniniais santykiais ir čia mes diskutavome ir teikėme pasiūlymus dėl teisės aktų nacionalinių ir europinių lygmenių Taip pat kiti du e, ramšiai buvo darbo rinkos pokyčiai ir gyvenimo kokybė bei viešusios paslaugos. Prie šių minėtų ramščių dar mes daugelį metų jau užsimame ir nagrinėjame galimybės ir iššūkius susijusius su darbu ir užimtumu, taip pat e, sudarinamumo aspektus Europoje stebime. Esame parengę nemažai oficialių dokumentų, taigi dabar paminėsiu svarbiausius 19 metais pirmoje strateginėje srityje mes kartu Startautinė darbo organizacija paskelbėme ataskaitą, kurią naudojamės surinktais apklausos duomenimis iš 401 šalies ir pusantro milijardo darbuotojų pasaulyje, e, siekdami įvertinti darbo sąlygų kokybę Tyrimas buvo atliktas JAV, Pietų Koreja, kai kurios Latino Amerikos šalyje, e, šalyse ir pietryčių Kinijoje. <clears throat> Nesuderinti e, profesinį ir asmenį gyvenimą mūsų manimų yra labai svarbu. Ir e, to tyrimo duomenimis mes pasinaudosime teikdami pasiūlymus dėl atitinkamos e, direktyvos e, dėl asmeninio ir profesinio gyvenimo derinimo. 20 metais mūsų laukia bendra ataskaita e, kokybiškų darbo vietų tema. Taip pat pristatysime naujaus tyrimų duomenį susijusius su darbo laiko trukme valstybėse narise ir e, taip pat pristatysime e, neformalaus aukščiaus lygio sustikimo pirmininkaujant Rumunijai rezultatus, siekiant užtikrinti asmeninio ir profesinio gyvenimo pusiausvyrą ir lyčių lygybę darbo vietoje. Dar 200 metų vieni iš svarbiausių e, mūsų veiklos aspektų susiję, žinoma, su, su breksitu ir darbo vietų kokybės išsaugojimu. Mes skelbsime atitinkamą e, ataskaitą, nes tyrimę esame atlikę daug, visų jų neminėsiu, galbūt verta paminėti mūsų papildomą tyrimą susijusi su nuotoliniu darbu ir teisų nuotolinį darbą, nes atitinkamos diskusijos numatomas ir Europos parlamente, kalbant apie pramoninius ryšius arba santykius, mes e, nemanai, nemažai nuveikėme, tačiau daugiausiai dėmesio susilaukė, žinoma, e, minimalaus darbo užmokesčio tema, minimalaus darbo užmokesčio e, raida, vystimasis ir tas suma, kuri galų gale nusėda Europos darbuotojų kišenėse ir mes sausio 14 dieną pradėjome atitinkamas konsultacijas kartu su komisija ir taip pat toliau remia Europos socialinį dialogą bei sektorinius dialogus, kurie vyksta su socialiniais partneriais. Taip pat paskelbsime pagrindinę e, ataskaitą minėjau, daugiausiai dėmesio susilaukia minimalus darbo užmokestis, tačiau šioje srityje mes apriepiame ir kitas sritis, e, tinkamus duomenys paskelbėme bendrai užimtumo ataskaitą. 20 metų 20-aisiais dar mes e, ir toliau tęsime pradėtus darbus, e, skelbsime pagrindinę <clears throat> ataskaitą, kurioje bus pateikiami duomenys apie socialinį dialogą Taip pat e, remsime socialinių partnerių pajėgumų stiprinimą. O būsimos diskusijos taip pat bus susijusios su lyčių lygybės aspektais ir e, atlyginimo mokėjimų skaidrumu mūsų indėlis į parlamento dalį. Neseniai um, buvo pristatytas mūsų dokumentas dėl minimaus darbo užmokesčio e, ir kolektyvinių darbo sutarčių. Pokyčiai darbo rinkoje, geriausias pavyzdys mūsų veiklos čia ir e, bendras mūsų pastamas su kolega Jungeriu, Jurginu, tai yra, <clears throat> tai yra Europos įmonių Mm. apklausa. Apklausėme 30 tūkstančių įmonių visoje Europoje, rezultatus pristatysime šiais metais, bendradarbiaujame taip pat ir su IZA institutu, kuris skelbia atitinkamus tyrimų rezultatus susijusius su šia sritimi gyvendiname didelio masto bandomąjį projektą gamybos srityje kartu su parlamentu įvairius scenarijus bandome nagrinėti ir pats sėkmingiausias scenarijus buvo sėkmingiausias projektas buvo susijęs su Paryžiaus sustarimo gyvendinimu vertinome e, patikimą prognozes 30 metams susijusiam su BVP augimu ir e, darbo vietų. E, darbo vietų skaičius didėjimu mes ir toliau stebime pokščius darbo rinkoje. Mm, taip pat reikėjo mums nemažai pasiūlymų dar papildomų pateikti susijusiu Paryžiaus sustarimo įgyvendinimu, vėlgi bendrame, bendroje užimtumo ataskaitoje. Uh, Mes atitinkamus duomenys pateikime, taip pat numatydami ir atskirą skyrių, kuriame nagrinėjame aplinkos sauginius e, aspektus ir šiais metais taip pat paskelbsime atitinkamas, atitinkamus vertinimus susijusius darbo jėgos trūkumu. Gyvenimo kokybė ir viešosios paslaugos, čia paskelbėme taip pat pagrindinę ataskaitą, pristatėme ataskaitą e, apie namų ūkių sudėti ir gerovę. Pačiu įdomu šiame kontekste pastebėti, kad pasaulio sveikatos organizacija vertindama savo, e, pateikdama savo ataskaitą apie sveikatos padėtį naudojasi taip pat ir mūsų pateikiamais duomenimis apie situaciją skirtingose e, valstybėse narėse. 20 metais mes e, norėtume daugiau dėmesio skirti jaunimui ir e, jaunimo situacijai susijusiai su švietimu, profesiniu mokymu ir įdarbinimu. E, skaitmeninę epochą, daugiausiai dėmesio skirsime internetinių platformų darbuotojams. Jurginas apie tai jau užsijėmė, pristatysime tas mm, iniciatyvas per pietus, apie kuriuos kalbėjo pirmininkė ir šiais metais tęsime pradėtus darbus nagrinėdami įvairius potencialius scenarius. Na ir galiausiai paskutinės rytis tai ir konvergencijos stebėjimas Europos Sąjungoje. Čia turime gerų e, žinių, paskutinė atitinkama ataskaita apie darbo sąlygų suderinamumą. Šimtumo komiteto e, taip pat atitinkamuose posėdžiuose ir e, renginiuose tos rezultatus pristatėme. Tai bent galiu pasakyti, kad 95 procentai mūsų apklausų rezultatų naudojimų teigia, kad yra patenkinti duomenų kokybė ir patikimumu. 90 procentų mano, kad mūsų e, teikiami duomenys yra glaudžiai susijęs su e, svarbiausiais politiniais klausimais. Svarbiausi e, rezultatų rodikliai yra tokie, kad mūsų išvalgomis naudojasi, buvo pasinaudota parengus, parengiant daugiau nei 160 S dokumentų. 210 užklausų gavome ir prašymų dalyvauti įvairiose renginiuose, bendradarbiaujame taip pat ir su kitomis ES agentūromis, man nėra labai daug laiko apie tai pasakoti, turiu pasakyti, kad <clears throat> pradėjome bendradarbiavimą taip pat ir su tarptautinėmis organizacijomis, tarptautinė darbo organizacija, bendradarbiavime prie plėtros organizacija, mums svarbu bendradarbiauti su agentūromis, nes rengintis naujam ciklui ir e, norint <clears throat> įvertinti pokyčius turėsime e, kreipti dėmesį ne tik į e, skaitmenizaciją, tačiau taip pat ir į klimato kaitą. Taigi daugiau dėmesio skirsime socialiniai sanglaudai. Ačiū. Uh, uh, Dėkuoju už, už tokį įdomų pristatymą. Ir Man atrodo, dar neišplatinome tų kvietimų į darbinius pietus vyksiančius kovo 19 dieną, tačiau visi esantys salėje ir išgirdę šią informaciją gali pasižymėti šią datą. Tad vyks tas susitikimas dėl platformos veiklos ir jis organizuojamas bendradarbiaujant su vadinamosiamis mūsų agentūromis. O dabar trečiasis pristatymas. E, Pone Krista Setlaček, vykdančioji direktorė dirbanti ES OŠA agentūroje. Ačiū, ponė pirmininkė, labas rytas kolegos, užimtumo komiteto nariai. Pirmiausia, norėčiau trumpai pristatyti 19 metus, taip pat pateikti tam tikras prognozes 20 metams Turiu pasakyti, kad 19 metai buvo tikrai sėkmingi metai, šventėme 25-asias įkūrimo metinės ir tai reiškia, kad prisidedame prie um, darbo sąlygų e, gerinimo ES jau pastarosius 25 metus. Man atrodo, mūsų darbo rezultatai visai neblogi. Taip pat platiname techninę, mokslinę informaciją, informaciją apie saugumą ir sveikatą darbe. Mes taip pat esame labai svarbi priemonė, kuri e, padeda e, platinti tą informaciją plačiau. Organizuojame ir e, didžiausią kampaniją, tokią pavadžią kampaniją pasaulyje. Paskutiniai jų baigėsi praėjusiu metu pabaigoje dėl pavojingų medžiagų darbo vietose. Tikrai svarbus klausimas. Ir dabar pradėsime naują kampaniją Tai bus kampanija skirta sutrikimams, lygoms susijusiams su darbu. Taip, jau nuo pat 2019 metų dirbame e, pagal pakeistą įsteigimo reglamentą. E, jis buvo sudėtas tarp mūsų ir užimtumo direktorato agentūrų. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti. Jis buvo įtrauktas į steigimo reglamentą. Ir mano nuomonė, būtent to trūko pastaruosius keletą metų EU OŠA veikloje. Dabar turime e, paskirtą nepriklausomą ekspertą, kuris dirba su e, saugumu ir sveikata darbo vietoje. Jis dalyvauja ir valdybos susitikimuose. Panas Latmiksič, jo pavardė jau buvo minėta šiandieną. Jis jau buvo atvykęs į valdybos susitikimą praėjusią savaitę. Ir pirmosios diskusijos tikrai buvo labai teigiamos, todėl esu visiškai įsitikinusi, kad dar sėkmingiau bendradarbiausime su užimtumo komitetu, su parlamentu bendraja prasme. Dar dėl profesinio saugumo ir sveikatos. Juanas minėjo, kad tikrai nemažai pakeitimų buvo atlikta. Steigimo reglamentas komisija, parlamentas, tikrai daug pokyčių. Tačiau matome štai ką. E, daug ženklų rodo, kad e, saugumas darbo vietoje, sveikata darbo vietoje e, lieka viena iš prioritetinių sričių ES, ES politikoje. Ten norėčiau dar trumpai informuoti apie naują vaisto medžiagą mūsų svetainėje. Ja parengė E, naujo komisaro Smith e, e, kabinetas ir ten yra aiškiai siunčiama žinia, kad profesinis saugumas ir sveikata lieka labai svarbus klausimus, išlie, labai svarbus klausimas užimtumo direktorato veikloje, komisijos veikloje apskritai. Taip pat yra paminėta, kad atsirandant naujoms technologijoms, naujoms darbo kartų priemonėms, skaitmeninimui, tikrai vienas iš prioritetų yra užtikrinti, kad žmonės būtų saugus, būtų sveiki visą tą laiką, kol dirbs iki pat pensijos. 19 metais taip pat buvo paskelbtas komisijos tarnybų darbinis dokumentas, kuriame kalbama apie e, keturių užimtumo direktorato agentūrų vertinimą ir e, tame dokumente teigiamai atsiliepiama apie OŠA agentūros veiklą. Ten neįvardėjamos jokios prieštys, kad reikėtų kažkokių didelių pakeitimų. Be abejo, yra pateiktos rekomendacijos dėl kiekvienos iš agentūrų. Ir be abejo, atsižvelgsime į tas rekomendacijas, dar kol kas diskutuojame, kaip tai būtų galima padaryti, kada geriausia būtų jas įgyvendinti. Kaip jau minėjau, 2019 metai tokie sėkmės metai mums buvo ir uh, Tai reiškia, kad biudžetas taip pat buvo įgyvendintas itin aukštų lygių. Be to, glaudžiai bendradarbiavome su nacionaliniais kontaktiniais centrais. Ir taip, EU OŠA yra nedidelė agentūra, ta, tas bendradarbiavimas mums labai svarbus. Svarbu bendradarbiauti ir su socialiniais partneriais, jų indėlis tikrai yra itin vertingas į darbo programą. O dabar dėl darbo rezultato 2019 metais. Kaip žinia, pagrindinė tikslinė mūsų grupė yra politikos priemonių kuriejai. Norime teikti rekomendacijas ir padėti susidaryti geresnį vaizdą apie tai, kokia situacija yra Europoje. Taip pat e, mokslininkai, žiniasklaida, e, mažos ir mikro įmonės Į jas atsižvelgėme turbūt visoje savo veikloje, nes turime pritaikyti savo priemonės, instrumentus, siunčiamą žinias būtent prie jų poreikių. Paskelbėme e, naujausių mokslinių tyrimų duomenis e, tokiamis temomis, kaip pavyzdžiui, su darbu susijusios lygos. Tai yra testinė tema, nesibaiginti tema, ji yra aktuali. Ir mes matome, kad susirgymai darbo vietoje ir jų skaičius dėja didėja, o ne mažėja. Tai yra taip pat susiję ir su kova su vėžiu. Viena iš mūsų publikacijų būtent šiai temai buvo skirta. Taip pat grįžimo į darbą priemonės po pasveikimo nuo vėžio buvo aptartos. Bus ir naujų publikacijų skelbiamų šiemet. Taip pat kalbėsime apie tas vadinamasias sentinelų sistemas, e, vyresnių pacientų priežiūrą ir e, kaštai susiję su sveikata darbo vietoje, saugumu darbo vietoje yra vienas tokių kirtinių asmenų. Norime, kad būtų užmėgstas konkretus bendradarbiavimas su PSO, taip pat tarptautinė darbo organizacija. Ir yra e, rengiamas tam tikras kaštų modelis susijęs e, su susirgymais bei sužeidimais darbo vietose. Netrukus pristatysime pačius naujausius skaičius. Be to, dar trumpai norėčiau sugrįžti prie sveikos darbo vietos kampanijos, kurią vykdėme. Taip, viena iš mūsų svarbiausių veiklų yra orientuotis į tokias konkrečias temas ir Visai nesiniai organizavome kampaniją skirtą pavojingoms medžiagoms. Tai buvo tikrai labai sėkminga kampanija. Sėkmingiausia mūsų istorijoje. Įsitraukimas buvo tikrai didžiulis. Be to, e, kancerogeninės medžiagos, pavojingos medžiagos e, yra vienas mūsų prioritetų ir tikiuosi taip e, galėsime prisidėti ir prie Olandijos veiksmų plano skirto, skirto kancerogenams. Mažos, taip pat mikro įmonės yra ypatingai svarbios mūsų agentūrai. Prieš vienerius metus paskelbėme labai išsame apžvalgą ir ketiname ir toliau tęsti darbą mikro ir mažų įmonių srityje ypač rengiant kažkokias tai konkrečias priemonės, instrumentus orientuotus į tokio dydžio įmonės. Jau daug metų tobuliname OIRA priemonę, tai yra mm, internetinė rizikos vertinimo e, priemonė. Norime, kad e, kuo daugiau mažų mikro įmonių dirbtų su socialiniais partneriais nacionaliniu lygmeniu ir būtent tai viena iš prioritetinių mūsų darbos ryčių. Mums svarbu, kad socialiniai partneriai, ekspertai e, statybų, žemės ūkio srityje taip pat bendradarbiautų su mumis, nes ten tikrai nemažai yra tų mažų bei mikro įmonių. Taip pat e, įmonių e, esančių visoje Europos Sąjungoje apklausa buvo baigta. Buvo apklausta 45 tūkstančiai asmenų atsakingų už profesinę saugą ir sveikatą darbo vietoje galėjome surinkti tikrai tokius patikimus, išsamius duomenys valstybėse narėse ir galėsime juos palyginti su ankstesnė SNA apžvalga. Tikrai tokių ir naujų atradimų, pavyzdžiui, teisės aktų svarba, vadovų atliekama darbo svarba. Taip pat kalbama yra apie skaitmeninimą darbo vietoje tos apklausos metu. Kartu su komisija taip pat rengiame uh, išsame EU OŠA informavimo sistemą, taip pat OŠ parameter sistemą, tokią vizuali, vizualinę priemonę. Ir ten apriepiami įvairiausi rodikliai. Galima taip pat e, susipažinti su skirtingų valstybių narių duomenimis. O žvelgiant į 20-uosius metus, kurie dar mūsų laukia. Tris pagrindinės veiklos kryptis norėčiau paminėti. Tai yra mm, raumenų ir skeleto sistemos lygos ir dažniausiai jos lemia ankstyvą išeimą į pensiją, būtent e, tai pateks į mūsų vykdomą sveikos darbo vietos programą, kuri vyks artimiausius dviejus metus. Taip pat skaitmeninimas yra įtrauktas į mūsų darbo atvarkė. Peržiūrėsime um, o aš vykdama veiklą ir pabandysime pažvelgti į tą problemą iš skirtingų kampų. O remiantis rezultatais gautais iš mažų bei mikro įmonių apklausos, e, pradėsime e, projektą susijusi su tuo, kas įtakoja mm, e, reikalavimų laikymasi OŠ srityje. Taip pat e, pradėsime e, poveikio studiją susijusią su rizikos e, faktoriais viešinių susirgymų srityje. Dar dvi naujos veiklos numatytos 21 metais. Viena jų susijusi su žiedinė, žiedinė ekonomika ir profesinė sveikata ir saugumo. Taip pat e, ketiname apžvelgti e, psichosocialinės rizikas, tai taip pat yra tokia nesibaiginti, testinė tema ir tokia jautri tema taip pat, todėl atrodo, kad tikrai praversta papildoma informacija, kuri padėtų įvertinti, kokios priemonės pagerintų padėti įmonių ligmenyje. Dėkui. Ačiū už jūsų pristatymą. O dabar suteiksiu žodį e, ponui Onestinį. Jis pristatys ETF agentūros darbą. Much, uh, madame. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju komitetui už tai, kad suteikite galimybę pasidalinti Europos mokymo fondo atliekamų darbų ir jo rezultatais. Ir aš pradžioje norėčiau paliesti pagrindinius dalykus ir jau taip esame atsivežę nemažai publikacijų kuriuose galite susipažinti apie mūsų fondo darbą. Kaip daugelis jūsų žinote, turėjome galimybę susitikti praeitais metais, buvo pirmąjį kartą pristatyta agentūra naujajame komitete ir mokymo fondas yra vienintelė agentūra, kuri dirba išskirtinai už ES ribų, dėl to jos įgaliojimai yra ypatingi, unikalūs, taip pat mes uh, šventėme 25-ąjį jubiliejų 19 metais ir pagalvojome, kad tai yra geras momentas įvertinti savo darbą, įgaliojimus, pažiūrėti, ar nereiktų mums atnaujinti ar išplėsti savo veiklos, kad galėtumėme geriau atlikti tą darbą, kurį mums patikėjo šis parlamentas prieš 25 metus, kad būtų galima kuris buvo atnaujintas prieš dešimt metų. Taigi praeitais metais mes uh, pradėjome kurti naują strategiją ir pakvietėme prisidėti visus. Du stebėtojai, kuriuos paskiria Europos parlamentas, ponia Bauer ir ponas Serkas, čia šiandien dalyvauja diskusijose, jie labai prisidėjo šiame procese ir mes įtraukėme kuo galima daugiau atstovų iš šalių partnerių. Kaip žinia, yra šalių 20 devynios yra šalys partnerės iš Viduržėmio jūros regiono, iš Rytų partnerystės, iš Vidurio Azijos ir Vakarų Balkanų regionų. Ir mes vertiname kontekstą, kuriame dabar dirbame. Ir kontekstas toks, kuris yra labai gerai pažįstama šiam komitetui. Tai yra toks kontekstas, kur vis daugiau yra įgūdžių spragų, vis daugiau skirtumų tarp lūkesčių įmonių, verslo įmonių lūkesčių, ko jie tikisi iš darbuotojų ir kokių įgūdžių jiems reikia ir kokios sistemos, kaip sistemos rengia žmonės įgauti tuos įgūdžius. Tai nėra unikalu mūsų šalyse partnerėse, bet kai kuriuose tai, ta problema yra ypatingai aktuali ir taip pat mes matome, kad tie klausimai dėl įgūdžių koregavimo, tobulinimo tose šalyse yra labai aktualiai susiję ir su stabilumu, augimu ir tvarumu toje šalyje. Taigi, strateginėse diskusijose mes ir bandėme išsiaiškinti, kaip mes, ES agentūra, galėtumėme prisidėti, kuriant tas priemonės, kad būtų lengviau tom šalims imtis pastangų šioje srityje. Kitas svarbus konteksto elementas yra tas, kad kaip ir ES, taip ir šalyse partnerėse įgūdžių klausimas tapo kur kas aktualesnis politinėje darbo atvarkėje. Mes matome ES socialinį ramstį, kuris buvo vienas svarbesnių pasiekimų per pastarosius keliarius metus, kur švietimas ir mokymas tampa labai aktualių klausimų darbo atvarkėje. Taip pat matome ir mūsų fondo šalyse partnerėse, būtent, kad mokymo klausimas tampa vis aktualesnis, kyla į viršų darbo atvarkėje politinėje ir taip pat matome, kad e, atsiranda nauja dinamika plėtros srityje, kai kurios šalys partnerės spartina savo pastangas, greičiau reformuoja savo mokymų sistemas, kad galėtų visapusiškai pasinaudoti narystės privalumais. Ir taip pat matome žaliai sandorį ir komisija jau nurodė, kad įgūdžiai bus labai svarbus ne tik įgūdžiai ES, bet taip pat ir tame darbe, kurį atliekame su šalimis partnerėmis. Nes, kaip sakoma, žaliajame san, sandaryje, juo norime skatinti tvarumą ir peržengti ES sienas, skatindami tvarumą. Taigi matome, kad vyksta diskusijos apie naujų santykių programą ir čia matome, kad yra noro ir toliau teikti ES paramą švietimo ir mokymo sistemų reformai šalyse partnerėse. Įtraukiant ir Afrikos ir ES alijansą augimo ir darbo vietų kūrimo srityje. Taigi, e, apie ką kalbama mūsų strategijoje? Trumpai ją pristatysiu ir dar norėčiau padėkoti šio komiteto nariai Klangensipel e, Ir mes lapkričio mėnesį turėjome galimybę pasidalinti su jumis e, nuomonėmis ir džiaugiuosi, kad jūsų nemažai ten dalyvavo. Mes kalbėjome, pristatėme pagrindinės mūsų strategijos idėjas ir tai buvo mums puikia galimybė pabendrauti su kai kuriais komiteto nariais. Taigi naujoje strategijoje yra vertinama mokymo sritis ir sakoma, kad reikia ją įtraukti į žmogiško kapitalo plėtros kontekstą šalyje. Kaip mokymas gali prisidėti prie to, kad šal, šalys turėtų geresnės galimybės numatyti įgūdžių poreikius. Ir vertinti ne tik mokymą kaip po tokį, bet vertinti mokymą kaip švietimo sistemos dalį ir žiūrėti, kaip tos sistemos saveikauja su darbo rinkomis, darbo rinkos politika, kad būtų galima paremti darbo rinką ir daugelį mūsų šalių, aišku, aktuolus yra demografijos klausimas, demografiniai pokyčiai ir migracija. Naujoje strategijoje mes taip pat pripažįstame, kad mes kaip agentūra negausime naujų išteklių, mes turime susitelkti labiau ties atliekamų darbo ir labai tikslingai dirbti ir žiūrėti, ką galime pasiūlyti šalims partneriams. Taigi dėl to norime daugiau dirbti remdami tą šalis, kurios įsitraukia į reformų procesus. ES ir valstybės narės tam skiria daugiau prioriteto ir taip pat bandome apibrėžti tai kaip tam tikrą planą, kad galėtumėme įtraukti tam tikrus uh, ekspertinius elementus ir mes pagal naują strategiją norime sutelkti sukauptas ekspertinės žinias, taip vadinamoje žinių, centre, taip vadiname žinių centre, tada trauki, įtraukti įvairias metodikas, kurios yra aktualios kalbant apie išorės santykius ir plačiau tuo pasidalinti ir taip pat vertinti politikos patarimų klausimą, kaip mes teikiame patarimų šalims, kaip mes remiame jas ne tik kuriant naujas idėjas, bet taip pat ir numatant prioritetus, juos įgyvendinant ir taip pat toliau. Kitas labai svarbus dalykas yra vertinimas, stebėsena ir būtent įrodymai, kurie yra reikalingi toliau formuojant tą politiką ir teikiant patarimus. Dar vienas svarbus naujos strategijos elementas - turime daugiau pasiekti partnerysčių srityje, nes e, nuo to laiko, kai prieš 25 metus buvo įsteigtas šis fondas, pasikeitė tai, kad tai, kaip vyksta bendradarbiavimas, nes vis daugiau veikėjų, agentūrų, kurios švietimo srityje ir mokymo srityje veikia, tai yra dvišalės valstybių narių agentūros ir tarptautinės agentūros, tokios kaip UNESCO, tarptautinė darbo tarnyba ir yra daug kitų partnerių regionuose. Tai mes turime dirbti sinergijoje su tomis agentūromis, bendradarbiauti su jomis, kad mūsų poveikis būtų optimalus. Dabar labai trumpai apie 20-uosius metus. 20-ieji metai yra pereinamieji metai mums, nes mes būtent galutinai parengsime šiais metais strategiją, kurią gyvensime 21 metais. Taigi kalbame apie naujas pagrindinės iniciatyvas ir aš galiu paminėti tris, kurios matyti jums bus aktualiausios. Viena yra tai, kad mūsų stebėsenos procesas, Turino procesas, tai yra dviejų metų procesas, kur yra vertinami poslinkiai šalyje. Tai 20 metais mes daugiau dėmesio skirsime trims geografinėms rytims - rytų partnerystė. Mes pristatysime nacionalinius stebėsinos procesus Baltarusijoje regioninėje konferencijoje kovo mėnesį ir tada tai bus susiję ir su rytų partnerystės viršūnių sutikimu, kuris vyks vėliau šiais metais. Toliau daug dėmesio skirsime Viduržėmio jūros regiono šalims ir dirbsime su Vidurinė Azija. Taigi, jeigu domitės vieno, kuria nors iš šių šalių, šiuose regionuose, taigi visuomet džiaugiamės, kai dalyvauja parlamento nariai mūsų nacionaliniuose susitikimuose, kurie atliek, vyksta po proceso, proceso pabaigoje. Tai jeigu, jeigu, jeigu tuo domitės, irgi galite sudalyvauti tose diskusijose, kadangi kai mes pristatome rezultatus, tas e, yra daroma kartu su tomis šalimis ir po to mes aptarėme visus tos rezultatus su nacionalinėmis institucijomis. Dar vienas rytis, kurią norėčiau paminėti, atliekame studijas apie ateities įgūdžius. Ir mes vertiname tradicinius sektorius, pavyzdžiui, kaip tradiciniai sektoriai keičiasi. Pateiksiu pavyzdį, mes vertiname žemės ūkio sektorių Izraelyje ir Marokė, taip pat automobilių pramonė Turkijoje žiūrime, kaip nauji skaitmeniai įgūdžiai patenka į tuos tradiciškesnius sektorius, kurie vis dar dominuoja mūsų šalyse partnerėse ir ką tai reiškia priekybos sistemai. Tos studijos bus parengtos šiais metais ir šalia to mes dar žiūrime, kokie stambių duomenų požiūrį čia galėtų būti sukurti, nes duomenų bazės ten nėra tokios stiprios kaip uh, ES valstybėse narėse, bet tai yra vis tiek labai svarbu, nes tai yra priemonės vertinant ateitį. Ir dar vienas elementas, kurį paminėsiu, yra tai, kad mes remiame komisijos pastangas kurti profesinių centrų, pažangiųjų centrų tinklus. Tai yra Erasmus programos dalis, nes Erasmus programoje dalyvančios valstybės prie to prisideda ir mes tokiu, tokiu būdu tas galimybės, galimybės pasiūlome ir šalims partneriams ir žiūrime, ar jos irgi galbūt gali pasinaudoti tais e, profesinio ūkdymo pažangiaisiais centrais ir tokiu būdu mes gal daugiau sukūrėme galimybių profesinėme lavinime ir ūkdyme. Dėkoju. Ačiū Jums ir toliau paskutinis mūsų kalbėtojas Paskutinis dėl to, kad tai yra naujausia mūsų agentūra. Pone Kurelį. Ela agentūra, prašau. Labai ačiū už kvietimą. Iš tiesų, tai yra naujausia, jauniausia agentūra Europos darbo institucija ir e, mes kol kas tik tai kūrėmės, taigi negalime pristatyti dar savo veiklos rezultatų. 19-20 metais svarbiausi mūsų institucijos e, veiklos tikslai yra sukurti e, valdymo infrastruktūrą, kur yra būtina agentūros veiklai per ateinančius metus. Taigi aš kalbėsiu apie mažiau įdomius dalykus, nei mano anksčiau kalbėjo kolegos, mes turime kalbėti apie logistiką daugiausiai ir kol kas mes pradėjome E, procesus susijusius su darbuotojų e, samdymu ir mes e, esame paskelbę tinkamus konkursus į direktorių postus ir dabar atliekamos atitinkamos procedūros. Tikimės, kad iki šių metų vasaros e, trankos procesai pasibaigs ir e, tai reiškia, kad e, šis mano pristatymas yra paskutinis jūs komitete ir viena vertus man dėl to gaila, tačiau kita vertus tai reiškia, kad agentūra pradės dirbti pilnu tempu artimiausiu metu, tiek būtų apie logistiką. O, o Kalbant apie kitus dalykus, tai oficiali mūsų agentūros veiklos pradžia buvo praėjusiu metu spalis ir e, vyko iškilmingas pristatymas komisijos pirmininkui, taip pat dalyvaujant ir e, nuo to laiko e, įvyko du vykdomosios valdybos, administracinės valdybos posėdžiai, pirmasis spalio mėnesio, antrasis Gruodžio mėnesį pirmajame buvo patvirtinta mūsų veiklos pagrindinė programa 19 metais, o dvi, gruodžio mėnesį 20 metų veiklos programa ir antrajame administracinės valdybos posėdėje mes nusprendėme susitelkti ties dviem svarbiausiais dalykais Pirmiausiai siekiant užtikrinti geresnę prieigą prie informacijos apie darbuotojų judumą ir buvo nuspręsta įsteigti atitinkamą darbo grupę su administracinės valdybos nariais, e, siekiant e, e, strateginę paramą teikti ir kitas dalykas yra bendrų inspekcijų veikla ir koordinuota parama joms. Šios dvi darbo grupės susitiks kitą savaitę ir jau priims konkretesnius sprendimus. Mes turime, žinoma, suderinti savo užmojų lygį, vadovaudamėsi pragmatiškumo ir tikroviškumo principais. Mūsų agentūra, administracinė valdyba nusprendė dirbti kartu su e, Europinė platforma E, kuri kovoja su nedeklaruojamu darbu, bus pradėta vykdyti plataus masto informavimo kampaniją ir mūsų institucija nusprendė prie jos prisijungti. Taigi šiame kontekste manau, kad mes imsimės tokių svarbių simbolinių žingsnių ir e, pradėsime vykdyti kitų metų e, eigoje bendras patikras bendras inspekcijas. Žinoma, vėlesniais metais tų patikrų mastai didės, tačiau mes norime pabrėžti, kad ne tik administracijų darbą dirbame, logistinius klausimus sprendžiame, tačiau taip pat ir Įmamės veiksmų vietose, kad parodytume, jog mūsų institucija iš tiesų egzistuoja. Administracinė valdyba taip pat nusprendė patvirtinti du svarbiausius prioritetus, kaip minėjau anksčiau, tai yra prieiga prie informacijos ir bendrosios jungtinės patikros, o tai nereiškia, kad e, e, kitos sritys e, joms skiriama mažiau dėmesio. Mes dirbsime ir kitose srityse, dvi norėčiau paminėti. Pačia svarbiausia siekiant užtikrinti verslo veiklos testinumą dviejų sėkmingai veikiančių tinklų ir platformų. Tai yra pirmoji, yra Eures Perleidimas iš komisijos mūsų e, agentūrai Eurės veikia jau kurį laiką ir pakankamai sėkmingai. Reik, privalome užtikrinti, kad šis sudėtingas perleidimas, e, sakau, sudėtingas dėl to, kad susijęs su informacinėmis technologijomis, tais dalykais privalėsime užtikrinti, kad veikla e, sklandžiai tęstusi ir, žinoma, sieksime Eurės veiklą dar labiau pagerinti. Na ir antrasis dalykas e, yra susijęs su ta platforma, apie kurią buvau užsiminęs, tai yra kovos su nedeklaruojama darbo platforma, jį veikia jau keletą metų. Manau, kad jos veikla taip pat e, buvo pakankamai sėkminga ir e, prie šios platformos prisijungia tiek valstybės narės, tiek socialiniai partneriai. Privalome užtikrinti, kad tas platformos perkelimas iš e, autonominės institucijos, kokia šiuo metu yra į pavaldžią, į e, pavaldumą mūsų agentūrai taip pat įvyktų sklandžiai. Taigi jau dirbama šią linkmę, aš tikrai neprognozuoju jokių rimtesnių sunkumų susijusių su tais perkelimais, ypač su antruoju. Ir mane labai džiugina ta aplinkybė, kad e, platforma ir mūsų agentūra jau dabar bendrabiavo, kaip anksčiau minėjau, žinoma, mūsų laukia ir iššūkiai kitais metais ir vėlesniais metais. Vienas iš iššūkių daugiau susijęs su logistika. Tai yra pirmiausiai nacionalinių kontaktinių pareigūnų prieimimas ir integracija. Pareigūnų, kurie atstovaus valstybėms narėms ir kuriems atiteks ypatingas vaidmuo siekiant užtikrinti mūsų institucijos tinkamą veiklą šių metų pirmajame pusmetyje turėtų prie mus prisijungti, nekantri laukiame jų Indrė, labai svarbu, kad valstybės narės paskirtų tinkamus pareigūnus iš šias pareigas mm, ir mes su administracinė valdyba jau patvirtinome mm, pareigybinius aprašymus, tačiau labai svarbu, kad tie asmenys išlaikytų glaudžius ryšius su savo nacionalinėmis administracijomis ir būtų kūriama ta bendra bendrabiavimo sistema mūsų agentūroje, kaip jau minėjau, mes viena vertus turime spręsti logistinius klausimus, e, kurie nėra įdomus politikams, tačiau iš savo patirties, kadangi nesame politikai, žinome, kad kuomet logistika neveikia, tai kyla sunkumų ir kitose veiklose ir tuo pačiu metu privalome užtikrinti, kad 20 metais mūsų veikla jau būtų pastebima Todėl aš pateikiau pasiūlymą, kuriam buvo ne tik pritartas, tačiau e, e, buvo nuspręsta dar ir papildomus e, specifinius specifinių priemonių imtis, tai yra tų bendrųjų patikrų ir dar pasidalinsiu tokia specifinė informacija. Mes administracinėje valdyboje pasiūlėme surenkti bent jau vieną bendrą patikrą, bendrą inspekciją, o administracinė valdyba nusprendė jau atlikti daugiau. Ačiū už jūsų prezentacijas. Dabar suteiksiu žodį politinių frakcijų atstovams. <clears throat> Tai. Pone Francin, Europos Liaudės partijos frakcijos vardu. Uh, ačiū pirmininkė, ačiū už tokius įdomius skirtingų agentūrų darbo pristatymus. Visi tie e, tyrimai, statistiniai duomenys, mokslinių tyrimų rekomendacijos yra labai naudingos mūsų darbe, MPL komiteto veikloje. Tad tikrai tikiuosi, kad bus tęsiamas sėkmingas bendradarbiavimas tarp MPL komiteto ir agentūrų. Ir vienas toks nedidelis pasiūlymas kaip naujam Europos parlamento nariui. Galbūt būtų visai įdomu e, tiems naujiems nariams taip pat apsilankyti skirtingose agentūrose, pamatyti, kaip jos veikia mūsų kadencijos metu. Dar du klausimai. Kaip mes galėtume geriau integruoti TDO konvencijas į mūsų priimamus sprendimus? Toks būtų pirmasis klausimas. O antrasis, kurį norėčiau pateikti, yra štai koks ar jums netrodo, kad darbo krūvis tenkantis jūsų agentūrai didėja ir ar skiriamo biudžeto pakanka tam realiam darbo krūviui įveikti? Į pirmąjį klausimą norėčiau atsakyti nedelsdama. Taip, MPL komitete turime tokią tradiciją, kad apsilankome kasmet bent vienoje iš agentūrų Tad vis, visada e, kviečiame narius, norinčius prisijungti prie tokių misijų, išreikšti savo susidomėjimą. Šis klausimas buvo pateiktas man, o dabar žodis Marian Finn, socialdemokratų frakcijos atstoviai. Dėkoju už tokius įdomius pristatymus. Jie nebuvo labai ilgi, tačiau informatyvus. Tęsiu dabar savo gimtają danų kalbą. Pone Sibal. Labai svarbu pasakyti tai, kad kad visi europiečiai gautų nuolatos informacijos, nes viskas iš esmės keičiasi. Ir labai svarbu, kad būtų galima pabandyti suvokti, kaip atremti darbo rinkos pokyčius ir kokie kokios didžiausios kliūtis jūs e, matote šioje srityje. Pone Valdės, norėčiau Jums padėkoti iš viso širdies už tai, kad labai aiškiai pristatėte Eurofound veiklą. Aš pati susirinkau nemažai, daug, nemažai informacijos jūsų tinklapyje ir jūs kalbėjote apie atlyginimų skaidrumą. Žinome, kad yra skirtumų tarp to, ką gauna vyrai ir moterys. Ir tas atlyginimų skaidrumas yra labai svarbu. Ir uh, Norėčiau paklausti, kas čia suvaidina svarbiausią vaidmenį šioje situacijoje? Pone Zedlaček, aš pati klausiausi jūsų pasisakymo apie pavojingas medžiagas darbo vietoje ir tai, kaip, pavyzdžiui, pateikiami konkretūs darbo rinkos pavyzdžiai. Galbūt tai taptų kažkokiu tai įkvėpimo šaltiniu, noru reaguoti. Aš tikiuosi, kad jūs naudosite tą pačią, tuos pačius metodus, kuriuos naudojate ir tirdami raumenų kaulų lygas, nes įmonės turi tikrai suprasti, kas vyksta jų, jų darbo vietose. E, Pona Zybel kalbėjo apie tai, kad reikia, keičiasi darbo sąlygos darbo vietoje. Ir dėl to mes matome, kad vis dažniau pasitaiko tokių problemų kaip stresas ir psichinės socialinės problemos darbo vietoje, kaip jas spręsti. Ačiū labai. Dabar norėčiau suteikti žodį poniai Brunei, pasisakys Renių frakcijos vardu. Ar kažkas kitas norėtų pasisakyti? Ačiū, ponė pirmininkė. Aš Veronikai Trie Dienuar norėčiau suteikti galimybę pasakyti, ji daugiau domysi sveikatos klausimais. Ačiū. Ačiū Silvijai, aš kalbėsiu prancūziškai. Mano klausimas e, konkrečiai skiriamas poniai Sedlečiak. Ji kalbėjo apie sveikatą darbo vietoje. Jūs, ponia, sakėte, kad OŠA agentūra pastaraisiais metais vykdė kampaniją, kad skleisiu daugiau informacijos apie riziką susijusią su kancerogeninėmis medžiagomis. Jūsų patirtis mums labai vertinga. Daug vėžio atvejų yra kasmet siejama su būtent darbo vietomis tūkstant, 80 tūkstančių žmonių miršta nuo vėžinių susirgymų, kuriuos pasigauna darbo vietoje. Ir matome, kad tie, kurie išgyvena vėžio susirgymą, susiduria su kitais įvairiais simptomais ir panašiai, jiems sunku sugrįžti į darbo rinką. Ir taip pat labai svarbu renkti, e, rinkti informaciją ir taip pat tai galėtų būti jūsų kelio gairių dėl kancerogenių medžiagų dalis. Dar viena tema, kuri mane domina, tai yra kancerogeninės medžiagos, kurios nėra siejamos konkrečiai su aplinka. Jūs e, pati teigiate, kad atlikta studija rodo, kad naktinis darbas padidina e, riziką susirgti vėžių. Ir labai svarbi kampanija, surengti kampaniją ir informuoti žmonės apie tai, nes tai yra rizika susirgti vėžį, bet nėra jis susijusi su kažkokiamis tai konkrečiomis medžiagomis ar e, bet daugiau su darbo aplinka. Dėkoju. Dėkoju. Jeigu neklystu, man to žaliųjų frakcijos vardu dabar kol kas niekas nenori pasisakyti. Įdė frakcijos vardu taip pat ne. Pane Kaukina, jūs pasisakote AKR frakcijos vardu? Deja, tik atvykau į posėdį, nes turėjau dalyvauti kitame renginėje, tai nesu gerai susipažinęs su šitama. Uh, Kągi, GUE e frakcijos atstovų taip pat nematau, Todėl dabar suteiksiu žodį tiems mūsų nariams, kurie paprašė žodžio, o jau tada mūsų prelegentai galės sureaguoti į klausimus ar pastabas. Jūs taip pat turėsite tokią galimybę. Pradėkime nuo narių, tada suteiksime žodį ekspertams, o jau tada direktoriai, agentūrų direktoriai galės pasisakyti. Kas pirmasis paprašė žodžio? Johan Danielson. Dėkoju. Dėkoju už visus pristatymus, už tas darbo programas, kurios buvo pristatytos. Turiu du klausimus Europos darbo agentūrai. Labai džiugiuosi tuo, kad yra suteikiamas prioritetas e, toms bendroms patikroms, bendroms inspekcijoms. Ir mano klausimas yra susijęs su užmojų mastu darbo programoje atlikti bent jau vieną tokią e, bandomąją patikrą e, metų eigoje. Tačiau, jeigu teisingai supratau, tas užmojų mastas šiek tiek yra padidintas ir tikiuosi, jis ir toliau bus didinamas iki maksimumo, nes mano nuomonė keletas tokių patikrinimų būtų dar naudingiau, nes vienas patikrinimas per vienerius metus, na, toks jau yra minimalus, minimalus mastas. E, dar dėl kitų elementų susijusių su veiksmingumo didinimu ir su tuo, kad nebūtų dubliuojamos struktūros bei veikla. Turiu ir klausimą susijusi su agentūros veikla. Aštuntame reglamento straipsnėje yra sakoma, kad socialinių partnerių organizacijos nacionalinių lygmenių gali e, informuoti įstaigą apie m, tam tikrus atvejus ir Pavyzdžiui, keletas profsąjungų su e, etų, etuk pagalba e, pateikė informaciją agentūrai apie tam tikrus atvejus. Ką ketinate daryti e, sąryšėje su tuo? Mm. Dėkoju, pane Dūra Fernandės. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti agentūrų atstovams už jų pateiktą informaciją. O mano klausimas yra skirtas ponui Minandės Valdės ir poniai Sedalsek. E, jis yra susijęs su sveikata ir norėčiau pasidžiaugti tuo, kiek daug tyrimų jūsų agentūros yra atlikusios, e, analizuojant darbo sąlygas, darbuotojų sveikatą tačiau matau nemažai spragų susijusių su psichinė sveikata darbo vietoje. Ir ką aš turiu omenyje, sakydama psichinė sveikata. Be to, jūs patys esate tai nekartą minėję ir aš kalbu, pažiūrėjau, apie tokį gana dažnų, dažną reiškinį emocinį sutrikimą, tokius, tokį kaip depresija ar problemas kylančias, bandant susidoroti su iššūkiais. Tai yra tam e, tikros e, psichinės būklės susijusios su e, darbo vietos ypatybėmis ir neretai tokiems sutrikimams galima užkirsti kelią. Tokie psichiniai sutrikimai yra susiję su sveikata bendraja prasme ir e, mano nuomonė, yra tikrai poreikis europinių lygmenių turėti tokią europinę psichinės veikatos strategiją, kuri veiktų visos Europos mastu. Mes nekalbame apie tokius rimtesnius dalykus, kaip, pavyzdžiui, šizofrenija ir panašiai, tai jau yra rimtos lygos. Aš kalbu apie tokius labiau paplitusius, gana dažnus susikir, susirgymus, būdingus e, darbo vietoms. Mano nuomonė, geresnių darbo sąlygų sukūrimas padėtų užtikrinti geresnę sveikatą ir jūsų organizacijos taip yra atlikusios tyrimų šioje srityje, tačiau mums reikia dar daugiau nuveikti, taip pat reikia uh, siekti, kad tai ir komisijai būtų taikomas tam tikras spaudimas, e, jog būtų parengtos rekomendacijos kiekvienai valstybei nariai dėl darbo sąlygų skatinančių geresnę psichinę sveikatą. Tai turėtų būti daroma psichosocialiniu lygmeniu. Žvelgiant į dabartinę situaciją, bet to jūs ir patys minėjote, labai svarbus yra skaitmeninimas, tai daro didžiulę įtaką psichiniai sveikatai ir ir tam, kad žmonės nuolat yra pasiekiami, man atrodo, kad reikia tam tikros teisinės sistemos ir e, reikia užtikrinti, kad būtų tam tikros teisinės nuostatos, kurios leistų išjungti prietaisus ir pasiekti, kad e, tai neįtakotų e, tokių neigiamų reiškinių kaip savižudybių skaičiaus augimas ir taip toliau. Labai svarbu viską paremti konkrečiais duomenimis, e, moksliniais duomenimis, kurie parodytų, kad reikia tinkamų darbo sąlygų, kurios gerintų ne tik fizinę, bet ir psichinę sveikatą. Panas Peterle. Man atrodo, su ponu Kureliu ir ponu Fernandės Valdės sutarėme dėl vieno dalyko. Be to, paskutinis mano posėdis, kuriame dalyvauju šiame komitete, tad iš anksto linkiu Jums sėkmės ir ko didžiausio, ko sėkmės darbe. Ir O dabar dar trumpai norėčiau prisiminti vieną dalyką. ES gyvena 75 milijonai žmonių, kurie dirba vienoje ar kitoje darbo vietoje ir taip tenkia, kenčia nuo įvairiausių e, neigiamų faktorių. Tačiau mane ypač domina tie demografiniai pokyčiai, e, mūsų senėjantį visuomenę. Ta pusiausvėra tarp švietimo, darbo ir e, pensinio amžiaus yra labai svarbi ir tai reikėtų atidžiau pažvelgti. Būtų e, įdomu iš pono Sibel išgirsti, ko konkrečiai imasi jūsų agentūra šioje srityje. Taip pat žinau, kad vykdama apie SO organizaciją, atsiprašau, akciją skirtą mm, su amžiumi susijusiams problemoms, e, pavadinta Age Friendly Cities. Įdomu, kiek jūs į tai esate tai įsitraukę. Dėkui. Thank you. Thank you, Anau, ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau užduoti du klausimus. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti visus uh, parengus puikius pristatymus ir kaip ponas Zybel sakė, iš tiesų nelengva, nes anksčiau buvo keturios agentūros, dabar yra penkios agentūros, yra giminingos agentūros, tai reikia viso, prie viso to prisitaikyti ir matyti nėra lengva tą padaryti. Ir kai kurie iš jūsų turite įgaliojimus, kurie jau veikia 25 metus, kai kuriems iš jūsų tie įgaliojimai buvo atnaujinti, pakoreguoti, ar nemanote, kad reikia iš naujo pagalvoti, kaip geriau pasidalinti darbo krūviu, kad nebūtų dubliuojamas tas darbas, kad visos tos penkios agentūros dar neįdirbtų tarpusavyje. Kitas klausimas. Stipri ES valstybės tarnyba. Žinau, kad yra, tai yra labai svarbu ir kad jūsų biudžetai yra ribojami ir gal, galbūt dėl to negalėjote įdarbinti daugiau žmonių pastaruoju metu, nes trūko lėšų. Ir matome agentūroje tam tikrą tendenciją uh, pagal sutartis, laikiną sutartį samdyti darbuotojus arba iš išorės samdyti žmonės. Tai aš nežinau, ar tai yra tokia auganti tendencija ir kiek jūsų agentūros yra žmonių, kurie turi nuolatinius, nuolatinės darbo sutartys ir kiek yra kitas sutartys turinčių darbuotojų. Ačiū, ponė Briunė. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pasisakysiu prancūziškai. Turiu du klausimus. Vienas iš jų yra susijęs su Europos darbo institucija. Aš manau, kad šios labai daug tikimės ir norėčiau sužinoti, ar įvyko pirmas toksai aptarimas tos agentūros darbo ir jeigu taip, tai kokia tema buvo aptariama ir Taip pat e, švie, e, mokymo fondas, Europos mokymo fondas, norėčiau paklausti jų apie studiją, kuri buvo parengta apie ateities įgūdžius, ypatingai viduržėme jūros regiono šalyse. Tai yra ta tema, kuri mane labai domina. Norėčiau sužinoti, kaip jūs dirbate su įmonėmis, profes, profesiniu sektoriumi, e, įvertindami tas ateities kompetencijas ir įgūdžius. Štai tokie mano du klausimai. Ir paskutinis mano sąraše Europos parlamento kalbėtojas ponas Milan. Ačiū, lenkiškai kalbėsiu. Ačiū už labai įdomius pristatymus ir pateiktą informaciją. Buvo labai malonu klausytis tokių įdomių pareiškimų, bet mane labai domina tam tikros jūsų pasisakymų dalys. Būtent tos, kuriuose jūs kalbėjote, kad yra bandoma pakoreguoti, pritaikyti kvalifikacijų formatą prie darbo rinkos poreikių ir reikalavimų. Tai nėra naujas dalykas, nes jau kurį laiką apie tai yra kalbama, eilę metų ir tai, kad reikia derinti mokymo sistemos potencialą su darbo rinkos reikalavimais ir poreikiais. Tai nėra naujas dalykas. Dėl to aš norėčiau iš jūsų išgirsti, kaip šis klausimas evoliucionavo laiko bėgyje. Ar geriau dabar mes galime derinti tuos du elementus tarpusavyje? Nes viena vertus mes analizuojame darbo rinką mes bandoma apibriežti kvalifikacinius poreikius, tačiau galbūt vis tiek yra tas atotrukis tarp to darbo, kurį jūs atliekate, ir realių poreikių, kuriuos išsako darbo rinka. Taigi, jūs atlikdami savo darbą, ar tą darbą atliekate kaip konceptualų į darbą, tiesiog atliekate tyrimus, ar bandote gal daugiau atsižvelgti į realius poreikius ir apie tai, kaip veikia darbo rinka. Atsižvelgti tai, kaip veikia darbo rinka. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį Evelinda Regner dar. Pražiūrėjau. Po Evelinos suteiksiu galimybę pasisakyti ekspertams. Evelina. Ačiū pirmininkė, dėkoju, kad leidote man irgi užduoti klausimą. Atsiprašau, kad šiek tiek taip vėlai atėjau į posėdį. Mano klausimas yra susijęs su lyčių lygybė. Norėčiau šį klausimą užduoti visiems atstovams. Pirmiausia, lyčių aspekto integravimas. Kaip jį taikote savo institucijoje? Kaip praktiškai tą darote? Kitas dalykas, kiek tai veikia ir kiek įmanoma bendradarbiauti su Europos lyčių lygybės institutu. Aš jau supratau, kalbant apie Dublino fondą, kad daug darbo vyksta bendro, tačiau reikia pasinaudoti ir įvairiomis sinergijomis ir kaip, kaip tai veikia. Ir dar matau, kad, aišku, visos institucijos sprendžia klausimus dėl dirbančių moterų, tai yra atlyginimų skirtumas lyčių pagrindų, ši problema, kaip ji yra sprendžiama, man būtų įdomu daugiau sužinoti, ypač iš Dublino fondo atstovo, būtent kiek jūs rengiate savo darbą dar prieš komisijai, pradedant darbą šioje srityje ir taip pat minimalaus atlyginimo klausimas, aišku, ypač turint omenyje moteris, nes moteris yra tos, kurios uh, kurioms sunkiau susirasti geresnį darbą, kurios uždirba mažiau. Tai vėlgi klausimas, ką ruošia jūsų institucijos. Daugmaž tiek būtų klausimų ir norėčiau iš tikrųjų, kad būtų e, paliestas lyčių lygybės aspektas. Ačiū, Evelina. Dabar žodis buvusiam kolegui Bekeriui, kuris yra ekspertas CDFOP agentūroje. E, Labai ačiū. Aš norėčiau direktoriui Zybeliui padėkoti už pristatytą dabartinio veiklos etapo apžvalgą, kuria aiškiai pabrėžiama, kad e, pokyčiai profesinio švietimo srityje pirmiausia yra susijęs su situacija darbo rinkoje, susidurėme su demografiniais pokyčiais, skaitmenizacija, reikia iš šios aspektus atsižvelgti. Vertinant to, tai, kad trūksta darbo jėgos kai kuriuose srityse, todėl manau, kad mokymasis visą gyvenimą, darbas ilgesnį laiką prieš išeinant į pensiją čia galėtų būti vienas iš problemų sprendimo priemonių. Manau, kad ETF e pažanga, tai yra patirtis čia ypatingai svarbi mes čia darome tam tikrą spaudimą arba gal švelniau tariant motivuojame nacionalinės vyriausybės, nacionalinės institucijas, skaitant socialinius partnerius, kurie, kaip žinia, gali atlikti labai konstruktyvų vaidmenį, imtis tam tikrų iniciatyvų. Tai klausimas, kaip labiau paskatinti nacionalinės institucijas imtis iniciatyvos. Taip pat reikia skatinti suvokimą pačios visuomenės, kad e, būtina mokytis visą gyvenimą jaunimui, tą reikia įskiepyti, įdėkti ir tokiu būdu e, galima užsitikrinti geresnės galimybės darbo rinkoje. Aš nenoriu skaityti paskaitų, tačiau noriu tik tai sureaguoti, kaip e, aš įsivaizduoju savo kaip eksperto veiklą ateitie ir kokias sritis, noriu labiausiai atkreipti dėmesį, tai yra profesinė kvalifikacija, įgūdžiai, darbuotojų kompetencija turėtų būti tie aspektai, kuriems Europoje būtina skirti daugiausiai <clears throat> dėmesio. Ir prašau komiteto narių savo pranešimais ir kitomis manomis priemonėmis e, remti šias iniciatyvas ir tokiu būdu dirbti tą teisėkros darbą, kuris būtų pritaikytas ateities iššūkiams. Ačiū, ponė Bekeri. Dabar žodis Lopes Fontenė. Muchas gracias, señora. Fond ekspertė. Ačiū, ponė pirmininkė. Tiesa, kaip sakė Vienes Baldės, pag... vienintelis tikslas yra nacionalinės europinės institucijas ir socialinius partnerius aprūpinti duomenimis, įrodymais ir ataskaitomis, kad jie galėtų priimti sprendimus. Ir pana Menendės pristatymas buvo akivaizdus. Matome, kiek daug puikaus darbo agentūros atliko pastaraisiais metais. Aš, kai buvusi parlamento narė, galiu pasakyti, kad suprantu, kad tikrai nėra lengva priimti teisės aktus, kad būtų pagerinti ES priečių darbiniai ir asmeniai gyvenimai, kad būtų sukurta geresnė pusiausvyrą tarp asmenio ir, ir darbinio gyvenimo. Ir aišku, labai svarbu, kad duomenys būtų objektyvūs, kad būtų analizuojami įvairūs sektoriai, įvairios žmonių kategorijos ir kad pamatytumėme, kokį poveikį tai dar viena ir kitai politikos sričiai. Ir tie, duome, sričiai, ir tie duomenys, kuriuos Eurofoundas teikia, yra labai plačiai naudojami, jie yra labai aktualūs. nes tai jais buvo labai naudotasi, kai vyko konsultacijos dėl minimalaus atlyginimo, tai yra labai aktuolus ir kontroversiškas klausimas ir mes turime labai atidžiai įvertinti duomenys prieš primdami tokį sprendimą. Ir lygiai taip pat, kalbant ir apie tą darbą, kuris atliekamas dėl gero, gerbuvio ir namų, ūkio, namų ūkių, apie tai greitai kalbėsime. Taigi matome didelių pokyčių ir patobulėjimų ES darbo rinkoje, bet matome daug yra socialinės neligybės tarp regionų ir valstybių narių. Ir tai gali pakengti ekonominiam ciklui, turime to nepamiršti. Ir aš žinau, kad yra dar vienas aspektas, į kurį Eurofondas atsižvelgia, tai yra demografiniai iššūkiai ir taip pat technologiniai iššūkiai, su kuriais susidurėme šalia aplinkosauginių iššūkių. Ir aišku, jeigu mes norim, norime surinkti duomenys empirinius duomenis apie tai, kad, apie tai, kaip mes galime geriau atremti tuos iššūkius ir saugiau tą padaryti. Tam, aišku, tikslui puikiai pastarnauja Eurofoundas, bet turime pasirūpinti, kad tyrimų kokybė nesumenkėtų ir tam, aišku, reikia numatyti atitinkamus finansinius išteklius, nes priešingo atveju situacija gali būti kur kas prastesnė. Girdėjome iš kai kurių parlamentarų, kad e, samdomi darbuotojai iš šalies tai, tam tikrose agentūrose Ir aišku, turime nepamiršti ir biudžeto. Ir svarbu, kad parlamentas ir toliau remtų agentūras, kad jos tam tikslui savo darbui turėtų pakankamai lėšų. Ir dar pabaigai norėčiau pasakyti, kad jeigu bus prarastos darbo vietos, turime sukurti naujas, kad galėtumėme poslinkius ir pokyčius panaudoti, siekdami užtikrinti konkurencingumą ir didinant našumą. Ir aš norėčiau paminėti puikų direktoriaus pono Menendės atliktą darbą pastaraisiais metais. Dėkoju. Ačiū. Dabar žodis ponui Mikič, kuris yra ES OŠA agentūros ekspertas. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ES OŠA agentūros darbuotojams už puikų prieimimą, praeitą savaitę, kai lankiausi valdyboje. Man atrodo, tai yra labai svarbus pagrindas mūsų tolesniam bendradarbiavimui. Taip pat norėčiau pasveikinti kai kuriuos prioritetus, kuriuos OŠ agentūra užsibrėžė pasiekti per ateinančius metus, ypatingai skaitmenimo srityje, profesinių lygų srityje, Kaip daktaras Lotček pasakė, tai yra labai svarbus prioritetas - socialinė rizika. Vienas iš parlamentarų užduodamas klausimą tai minėjo. Tai irgi labai svarbus prioritetas mums visiems pabandyti suderinti tai, ką tuos prioritetus, įtraukti juos į agentūrų veiklos programas. Ir taip pat norėčiau pasiūlyti galbūt daugiau dėmesio skirti vėžio klausimui. EUOŠA jau į tai atsižvelgia, ypač atlikdama darbą dėl vėžių sukeliančių veiksnių ir taip pat re, reabilitacijos po vėžio. Juolab, kad vėžio vaizdiniai susirgymai yra vienas iš prioritetų ir komisijos veikloje, ir tai yra labai aktualu ir komitetui, tai aš manau, kad tai turėtų tapti esminiu ES OŠA agentūros darbu. Ir dar vienas dalykas, norėčiau paminėti tris iššūkius, kurie laukia ateinančiais metais. Aišku, tas bendradarbiavimas dar tik prasidėjo, bet aš jau tikrai išvelgiau tam tikrus iššūkius. Ir vienas iš jų, juo jau yra pasirūpinta, tai yra mažų ir ypatingai mažų įmonių įtraukimas į ošos kampanijas, nes čia reikalingas bendradarbiavimas ir su nacionaliniais centrais. Taip pat, kalbant apie tos nacionalinius centrus, Tai yra centrų paramos priemonė, labai svarbus, svarbi parama, kurią gali pasiūlyti OŠA nacionaliniams centrams valstybėse narėse ir panašu, kad yra gan populiari priemonė tarp valstybių narių. Tie nacionaliniai centrai yra labai svarbus ir taip pat valdybos posėdėje buvo užsiminta apie tai, kad ta priemonė galėtų būti uh, pritaikoma galbūt sklandžiau, sumažinant biurokratiją ir aš žinau, kad OŠ agentūra tikrai tuo pasirūpins. Ir pats aktualiausias dalykas, kuris laukia per ateinantį laikotarpį, tai yra Europos strategija dėl saugos ir sveikatos darbe. OŠ agentūra pateiks daug duomenų komisijai, aišku. Ir komitetas taip pat irgi daug ką matyt pasakys ir prisidės prie to darbo. Ir norėčiau informuoti, kad nesniai buvo paskelbta informacija, 50 tūkstančių apklausų įvyko, buvo apklausta 50 tūkstančių respondentų ir labai svarbu atsižvelgti į, į šią studiją ir kad formuojant naują strategiją komisija pasiteltų šį dokumentą. Ačiū dar dvi pavardės du žmonės ATF e atstovauja. Ponas Sergas pirmasis. Ačiū pirmininkė. Labas rytas kolegoms. Iš komiteto ir įvairių agentūrų. Kai buvau narys, aš su jumis visais dirbau ir tikrai labai vertinau jūsų darbą Ponas Mendes iš tiesų tęsė toliau tą darbą, kurį dirbo anksčiau ir apie mokymo fondą norėčiau štai ką pasakyti kolegoms. Užimtumo komitete norėčiau pabrėžti, kad per visą tą laikotarpį, kai aš dirbau agentūroje, aš labai vertinau tą darbą, kurį kuris yra atliekamas visose šalyse. Tai yra labai svarbios agentūros, jos teikia paramą, duomenis tokiame pasaulyje, kur viskas labai greitai keičiasi. Ir mes turime nepamiršti žmogiškojo kapitalo tose šalyse, kur yra daug socialinių problemų. Pavyzdžiui, tas darbas, kuris iš tiesų yra atliekamas, yra puikus. Darbas, kuris atliekamas turinė. Taip pat ES mes turime siekti ambicingesnių tikslų ir kartais matome, kad tie atotrukiai, tos spragos e, labai nuvilia. Ir kaip sakė direktorius Onestino, mes turime siekti, turi, turėti naujų lūkesčių ir siekių. Ir aišku, tam tikslui reikalingi ir ištekliai. ES siekiai turi būti didesni ir jie turi būti derinami su naujais finansiniais ir biudžeto lūkesčiais ir ambicijomis. Turime pasirūpinti, pasirūpinti, kad biudžetas leistų mums pasiekti užsibrieštų tikslų, nes priešingų atveju tai labai nuvilia. Ir e, mokymo fondo ištekliai labai riboti. Tai aš norėčiau padėkoti visiems uh, fondo nariams, e, pasveikinti juos visus su 25-ojo jubiliejumi, tačiau dabar mūsų laukia nauja strategija ir jūs sakėte, kad reikia daugiau sinergijos, reikia įtraukti daugiau veikėjų į mokymasi visą gyvenimą. Tai aš norėčiau sužinoti, ar jūsų siūlymai bus išplėsti geografinė prasme Aš čia kalbu apie kolegas iš Britanijos, tikiuosi, kad jų nepaliksime likimo valiai. Ir dar norėčiau tikrai pasakyti, jog labai vertinu jūsų darbą. Aš labai vertinu jūsų darbuotojus, jų kompetencijas aukšt, didelės ir aš manau, kad tikrai agentūra atlieka labai svarbu darbą ES iš už ES ribų. Dėkoju. Ačiū. Dabar. Ačiū už kvietimą. Kad kalbėčiau trumpiau, padarysiu tą slovakiškai. Aš noriu vieną dalyką pasakyti. Šiame komitete labai didžiavomės agentūromis, kurios e, puikiai atlieka savo funkcijas. Manau, kad tą patį gali pasakyti ir dabartiniai komiteto nariai. Šio komiteto nariai tikrai gali didžiuotis europinėmis agentūromis. Mes e, palaikėme ryšius su, su visais išskyrus e, darbo instituciją. Turiu pasakyti, kad prieš dešimt metų e, tos bendros patikros e, tikrai nebuvo įsivaizduojamas dalykas, o dabar mes turime e, tikrai sėkmingų agentūrų veiklos pavyzdžių. Keturis klausimus turiu. ETF dėja nesulaukia pakankamai šio komiteto dėmesio ir geografinių požiūrių Ši agentūra daugiausiai savo veikloje yra sustelkusi į trečiasias šalis ir e, jos veikla aptarinėjama vystimosi komitete Europos parlamento dažniausiai. Antras e, klausimas e, yra susijęs štai su kuo. esame sukaupę maždaug 25 metų patirtį. Šios agentūros veikloje, kuomet daugiausia dėmesio skiria profesinių kvalifikacijų gerinimui ir dėja valstybės narės nėra pakankamai pasinaudojusios savo šios agentūros patirtimi. Dėl to apgailestauju. Toks būtų mano komentaras. Trečias pastebėjimas yra tai, kad e, Europės agentūros dalyvauja taip pat ir bendradarbiavimo projektuose su įvairiomis šalimis ir formuoja tam tikrą bendradarbiavimo kultūrą, bendradarbiaudamas su Panafrikos sąjunga. Dėl to šiek tiek apgailestauju, kad ES vystimosi politikai nori skirti milijardą eurų, o agentūra kiekvienais metais gauna vis mažesnį finansavimą. komisija patikė vis daugiau užduočių šiai agentūrai, kas antrą dieną sugalvodama ir užkraudama vis didesnę, didesnį darbo krūvį, kuris tikrai yra pernelik didelis. Tapai taip pat apgalėstauju dėl to, kad e, e, savo funkcijas turime atlikti, e, turėdami savo žinioje vis mažėjantį biudžetą. Ačiū. Dabar žodis ELA agentūros ekspertui, ponui Kremersui. Neseniai mes diskutavome, svarstėme darybas susijusius su Europos darbo institucija e, dėl jos steigimo, dabar jau darbai pasistumėjo į priekį oficiali pristatymo ceremonija vyko spalio viduryje ir per, tris, e, per trejus mėnesius, kolegos jau minėjo, vyko du susitikimai, kuriuose dalyvavau svečio teisėmis, nes e, dar formaliai nebuvau patvirtinta savo pareigose. Manau, kad trijų mėnesių laikotarpis yra pernelik trumpas, siekiant įvertinti iš tiesų tai, kas vyksta, tačiau mm, esu nusiteikęs e, įvertinti teigiamai šį laikotarpį, nes komisija nusprendė atsisakyti daug formalių dalykų tam, kad Europos darbo institucija pradėtų tinkamai e, veikti. Žinoma, reikia dar daug procedūrinių, logistinių klausimų išspręsti ir aš e, raštu parengiau savo tam tikrą vertinimą penkių puslapių dydžio, galite jį pasiskaityti. E, kitas mūsų laukiantis žingsnis yra susijęs su tų dviejų pristatytų darbo grupių veikla, jos pradės posėdžiauti jau kitą savaitę, apie tai komisijos atstovas kalbėjo. Todėl manau, kad galime stumtis į priekį lėtais žingsneliais. Štiesų Europos darbo institucijos laukia nemažai iššūkių. Pirmiausiai atskirų disciplinų integravimas, sklandžios permainos ir e, visų šių dalykų mes pagėdavome Europos parlamente daugelį metų tam, kad e, nebūtų mm, užsidaroma kažkokiose e, atskirose struktūrose, teikiant pasiūlymus susijusius su paslaugų teigimu. Mm, gerai, kad nereikia visko pradėti nuo nulio jau yra gyvenimas tam tikros iniciatyvos, ne tik ES viduje, tačiau taip pat egzistuoja ir e, tarp valstybės bendrabiavimas, tarp darbo e, saugos tarnybų, darbo inspekcijų tiksliau. Ir e, galima tą bendrabiavimą taip pat integruoti į Europos darbo inspekcijos, darbo institucijos veiklą. Žinoma, jeigu apžiausi e, per daug, tai gali iš vis nieko nepasiekti. Tai bus turbūt rimčiausias iššūkis ir didžiausias iššūkis taip pat bus traukti e, nacionalinių darbo inspekcijų patirtį, užtikrinti darbuotojų judumą grindžiamą atitinkamomis teisėmis kadangi įvairios kitos institucijos, su kuriomis bendrabiaujama jau yra įvairialypės, reikės e, parengti e, tinkamą įspėjimai e, mechanizmą To dar nebuvo padaryta, kadangi agentūra tik pradeda veikti, tačiau būtina patvirtinti tinkamas procedūras, kad būtų galima tinkamai pasinaudoti įspėjimo mechanizmu. Taigi tiek būtų minčių. Ačiū, daug sutingų įvairių klausimų buvo užduota, taigi ta pačia tvarka steiksiu galimybę jums dabar sureaguoti, nešti savo indėlį į diskusijas. Tai pirmiausia, ačiū už klausimus. Pamėginsiu atsakyti į tuos, kurie buvo adresuoti SEDEFO. Pradėsiu nuo ponios Vint. Jį klausė, kokią informaciją teikiame piliečiams pasitelkė įvairias priemonės, E, darbo e, rinkos e, žinias arba darbo rinkos intelektą. Mes rengiame <clears throat> tam tikras gairias, žinoma, betarpiškai su piliečiais nebendraujame, tačiau suteikime galimybę tiems, kurie bendrauja tiesiogiai su piliečiais, tinkamai atlikti savo funkcijas, e, apie pokyčius susijusius su skaitmenizacija. Šis klausimas, žinoma, yra mūsų darbo tvarkė, atsižvelgiant į demografinę padėtį. Net ir tose sektoriuose, kuriuose užimtumas mažėja, gali padidėti darbuotojų paklausa dėl demografinės situacijos nes e, viena iš opiausių problemų yra išeinančių darbuotojų pakeitimas, dėl to rengiame įvairius scenarius ir vertiname, pavyzdžiui, automatizavimo poveikį tam tikrai darbo vietai, e, ar visapusišką, ar tik dalinį, e, prognozuojame, kokia bus situacija ateityje. Kitas klausimas, bent jau mano sąraše, yra pono Patino dėl e, šeimos kvalifikacijos ir demografijos, e, demografinės situacijos tarpusio santykių, apie tai užsiminiau sakydamas į ankstesnį klausimą, pasaulio sveikatos organizacijos bent jau. Nežinau, kad mes atitinkamuose projektuose dalyvaujame, kuriuos minėjote. <clears throat> Ponas Angel <clears throat> nori iš naujo e, svarstyti darbo jėgos apibrėžimą. Aš čia paskatinčiau ir kolegas iš kitų agentūrų prisijungti prie atsakymo šį klausimą. Aš manau, kad mūsų agentūrose e, dirba skirtingi ekspertai, tačiau mes bendradarbiavome tarpusavio, buvo pateikti keli pavyzdžiai iš Eurofound. Uh, apie bendradarbiavimą su CDFOP ir ETF ir mes galbūt daugiau dėmesio skiriame moksliniams tyrimams, o ETF yra labiau orientuota į projektų įgyvendinimą ir išbando tas mūsų idėjas, pateikia savo vertinimus ir mes rengėme bendrus seminarus, kuriuose dalyvauja kartu mūsų ekspertai keičiasi nuomonėmis. Manau, kad e, sistema turime tinkamai veikiančią sistemą, žinoma, visuomet e, padėtį galima pagerinti, tačiau kalbant apie agentūrų veiklos administravimą, tai turime daug bendrų sąlyčio taškų, visos agentūros dalyvauja Europinio agentūrų tinklo veikloje, taigi mes bendradarbiavime, kalbant apie mūsų biudžeto apribojimus, taip tai tiesa mūsų darbo krūvis padidėja, turime priepti daugiau funkcijų ir aspektų per pastarosius dešimt metų e, savo darbuotojų skaičių sumažino maždaug 10 procentų, tačiau darbo <clears throat> rinkos e, intelektos rytyje mes e, vis tik tai gavome daug naujų užduočių, tačiau <clears throat> mes atitinkamai siekime optimizuoti, padaryti savo veiklą. Pakeisdami ir savo požiūrį į atliekamas apklausas, kurios anksčiau buvo atliekamas pakankamai didelėmis sąnaudomis, dabar sugebėjome optimizuoti šią veiklą. Kalbant apie naują komisijos darbo atvarkę, skaitmeninės ekologinės permainas, tai e, visose dokumentuose kalbama apie įgūdžius. Mes CDFOP Manau, kad per artimuosius keletą metų susidursime su rimtais iššūkiais savo veikloje, turint omeny mūsų biudžetą. Apie išorės rangovų samdymą, tai manau, kad galbūt uh, Problematiška yra ta situacija, kuomet institucijose veikia mm, sistema, kurioje taikoma, mm, taikomas toks antrarūšių, kabutėse darbuotojų samdymas, aišku, mes mm, negalime išsiversti be išorės pagalbos, tačiau pageidautume su jais bendrabiauti kaip su savo lygiais, ponui Milleriui dėl kvalifikacijų ir pokyčių darbo rinkoje. Manau, kad mes atidžiai stebime pokyčius darbo rinkoje. Stebime, kaip keičiasi taip pat ir kvalifikacijos. Internetinių platformų ekonomika, kaip vystosi laikui bėgant mes nuolat organizuojame įvairius formus, kuriuose dalyvauja taip pat valstybių narių atstovai, dalinasi su mumis savo patirtimi, sprendžiant vienas ar kitas vien, vienoks ar kitokius klausimus atitinkamosios situacijos ir tas praga jau yra visiškai užpildyta, ne visiškai, tačiau tai nėra mūsų funkcija, mes esame Europinė agentūra ir valstybėse narėse, viet, vietinės organizacijos rūpinasi švietimu, mokymu, profesiniu mokymu. E, man sako, kad jau reikia baigti kalbėti, taigi su DFOP ir ETF taip pat čia bendrabiavo tarpusio ponui Bekeriui, noriu padėkoti už uh, pagirimuosius žodžius mūsų organizacijai ir dėkojame taip pat ir jūsų paramą ir vaidmenį, kurį atlikote. Jūs užsiminėte apie būtinybę motivuoti valstybės nares. Jums tam tikrų iniciatyvų kartu su ETF mes dalyvaujame tame stebėsinos procese. Ir kalbant apie motivaciją, tai žinoma reikia galvoti apie finansinės, nefinansinės paskaitas. Uh, uh, įvairių stažuočių galimybės, rengiame įvairius vertinimo gairias, daug kitų pasiūlymų, kurie yra orientuoti į atskirius asmenys ir dar noriu pasakyti visiems ir paraginti tos, kurie turi vaikų, pasiūs savo vaikus profesinius mokymus, būtų tinkamas pasirinkimas. Ačiū labai, pabandysiu susitelkti į dvi pagrindinės temas. E, lyčių aspektai ir psichinė sveikata ir tada dar keletą bendrojo pabudžio klausimų pabandysiu atsakyti. Tad dėl lyčių aspektų. Sulaukiau klausimų iš ponios Vint, taip pat ponios Ragner. Tikrai nemažai esame nuveikę šioje srityje, taip pat yra rengiama lyčių strategija su specialiomis priemonėmis e, skirtomis užmokesčio skaidrumui Taip pat bandome apskaičiuoti, numatyti kaštus susijusius su lyčių darbinimo spragomis, taip pat su tuo mažesniu moterų dalyvavimu, e, kuris siekia apie 2 procentus ES BVP. Tačiau pastaraisiais metais šiek tiek sumažėjo tas procentas, auga moterų užimtumo mastai. Dabar dėl atlyginimų skirtumų buvo paskelbtas tyrimas šioje srityje Ir mes čia vadovaujamės komisijos rekomendacijomis dėl to, kaip būtų galima tai gyvendinti atlyginimų skaidrumo srityje. Kokie yra vyrų, moterų atlyginimai, kokie jų skirtumai. Ir išsiaiškinome štai ką. Taip, rekomendacijos nėra saistančios ir ne visos valstybės narės jomis vadovavosi, tačiau vis tiek e, radome nemažai naudingos informacijos. Buvo ir tokių valstybių narių, kurios mm, tokia detalesnė informaciją pateikė ir tokios ataskaitos be abejo buvo naudingesnės, tačiau taip pat, pavyzdžiui, galbūt ir atitikties mastas buvo mažesnis. Buvo ir tokių valstybių narių, kurios e, norėjo teikti tokias bendresnio pabudžio e, ataskaitas, tačiau um, tas ir atitikties mastas buvo savo ruoštų didesnis. Tad tikrai tokia gana skirtinga situacija, bet kuriuo atveju naudinga ta medžiaga. Ir taip pat e, dėl tos administracinės naštos tenkančios e, įmonėms rinkti tokias ataskaitas. Čia svarbus ir tie kaštai. Tikimės parengti dar vieną ataskaitą komisijos e, prašymų šiemet. Taip pat su su lyčių institutu bendradarbiaujame, rengdami ir teikdami tą informaciją dėl lyčių lygybės indekso, dėl Eurofound. Man atrodo, gana e, tokia e, e, nebloga situacija, kalbant apie atstovavimą ir apie narius valdyboje. Turiu pasakyti, kad vyrų ir moterų skaičius yra praktiškai vienodas. Antroji tema. Duras Fernandės apie tai kalbėjo ir aš pats sureaguosiu ispaniškai. Dar duosiu minutėlę užsidėti ausinės. Taigi, taip. Psichinė sveikata, psichinė gerovė tikrai visiems rūpimas klausimas. Ir tai viena pagrindinių problemų, viena, vienas pagrindinių elementų, kuriuos vertiname. Uh, atlikdami tyrimus ir apie ESO rodikliai, kuriais vadovaujamės. Taip pat bandome išvelgti tam tikrą koreliaciją, pažiūrėti, kokios e, darbo sąlygos sudaro geriausias galimybės e, gerai psichiniai sveikatai. Šiemet taip pat atliksime naują darbo sąlygų tyrimą, apklausą. 12 tūkstančių asmenų apklausime analizuosime socialinės rizikas su ESOŠA palaikoma ir iš jų su kitomis agentūromis, nes man atrodo labai svarbu dirbti kartu, pasinaudoti turimais duomenimis, dirbti su kitų agentūrų atstovais, aiškinant tos duomenys. Tikrai negalime kažkokiame vakume to darbo atlikti vieni. Dar vienas dalykas, kuriam skiriame dėmesį, yra susijęs su skaitmeninimu ir su augančia darbo paklausa šioje srityje. Yra e, nuotolinio darbo ataskaita šiuo metu e, parengta, ji turėtų netrukus pasirodyti dėl e, tam tikrų reglamentavimo aspektų, kitų elementų reglamentuojančių šią sritį. Dar keletas pastabų. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Veronikai Roba Fontanie. Ačiū Jums Dėkoju už jūsų išsakytus malonius žodžius. Kai kurie iš jūsų taip pat įravosi dėl biudžeto. Dėkoju ir ponui Cirkas. Taip, kyla tam tikra įtampa e, ir prieštaravimas tarp aukštų lūkesčių, aukštų reikalavimų e, mūsų valdybos atžvilgių ir tarp to, kad turime pateikti konkrečius darbo rezultatus. Čia svarbi yra ir ta septyniarių metų MFF perspektyva ir šiuo atveju tikrai daug dėmesio skiriame apklausoms, kiek tai svarbu yra ilgojo laikotarpio. Būtent tai dabar aptarinėjame ir problemos neigimas tikrai nėra problemos sprendimas. Deja, tai, tai nepadeda. Taip, Mes šiek tiek mažiname darbuotojų skaičių, 10 procentų jį sumažinome, taip pat ir biudžetą, pirmoji antrašinė dalis dėl um, pragyvenimo kaštų, dėl atlyginimo poveikio vis mažiau dėmesio tam skiriame ir be abejo, ponas Angelas teisingai minėjo, kad ieškome visų galimų opcijų susijusių su sinergijų kūrimu. Būtent jūs, būtent taryba sprendžia, kiek e, kokius tikslus turi agentūros e, įgyvendinti ir kai agentūra yra įsteigiama, tikrai stengiamės per daug nedubliuoti to darbo, užtikrinti tas mano minėtas sinergijas. Tai gali būti ir kažkokie bendri projektai, ir e, gali būti ir kažkokie administraciniai aspektai, kurie koordinuojami. Tad yra dirbama tokiame e, tarsi ES agentūrų tinkle, tačiau yra ir tam tikros ribos, nes esame atskiros, atskiri teisiniai subjektai ir tam tikrus darbus galime atlikti, jeigu yra tinkama struktūrinė teisinė bazė. Ir kažkoks tai bendrų paslaugų teikimas šiuo metu nėra įmanomas, ar bendrų tarnybų steigimas nėra įmanomas, tačiau tikrai tas bendras darbas vyksta Ir galbūt geriausias kelias to pasiekti tai yra e, tas e, e, sustarimo memorandumas, taip pat reikia siekti vengti to dubliavimuose, nustatyti galimą sinergiją ir dar prieš patvirtinant vieną ar kitą programą. Ačiū. Dabar trečiasis mūsų prelegentas. Dėkui. Pone Sedlacek. Ačiū, ačiū už pateiktus klausimus. Tai rodo, kad tikrai domitės šią temą. E, saugumu ir sveikata darbe. Tai motivuoja ne tik mane, bet ir visus ES OŠA darbuotojus. Ir pradėsiu nuo keletos klausimų susijusių su kenksmingomis medžiagomis ir kancerogenais. Taip, tai liks vienas iš prioritetinių klausimų mūsų darbe, vykdant mūsų organizuojamus projektus. Ir pirmiausia, Manome, kad tai yra žmogaus teisė dirbti saugioje ir sveikoje darbo vietoje. Žinoma, turime įvertinti ir profesinių lygų bei nelaimingų atsitikimų kaštus. Reikia apskaičiuoti, kiek, e, e, kiek, kiek lėšų yra išleidžiama įmonių, taip pat socialinių, politinių lygmenių, todėl kad neįgyvendiname priemonių skirtų užtikrinti profesinį saugumą ir sveikatą. Tad pirmiausia, pradedame nuo to, nuo to kaštų, jeigu, kaip jau minėjau, nėra įmamasi priemonių prieš, prieš kancero, kancerogenus um, ir prieš kitas pavojingas medžiagas. Mes organizuojame savo kampaniją skirtas um, sveikoms darbo vietoms taip, kad uh, būtų pristatoma surinkta mokslinė informacija. Taip pat skirtingais lygmenimis dirbama ir vienas iš tų lygmenų yra praktinių pavyzdžių pristatymas, turime ne tos pavyzdžius surinktus iš įmonių. Uh, Per visus tuos metus įsitikinome, kad net ir mažose bei mikro įmonėse įmanoma imtis e, konkrečių veiksmų, kurie nėra jų tokie brangus. Taip pat kas antrus metus įsteigėme tą gerosios praktikos apdovanojimą. E, ir mikro bei mažos įmonės turi galimybę pademonstruoti, ko yra pasiekusios šioje srityje. Ta, tai yra svarbu, e, kalbant apie tą mm, sveikos darbo vietos kampaniją, atramos judėjimo sistemos susirgymus. Ir gerosios praktikos apdovanojimas tik įrodo, kad visa tai yra įmanoma. Sena e, tyrimas taip pat rodo, kad motivacija didžiausia motivacija e, pirmiausia m, mm, gimsta iš tinkamų teisės aktų. O jau teisė, kurio padeda a, e, pagerinti profesinės sveikatos ir saugos procesų valdymą. Ir čia norėčiau sugrįžti prie tos veiklos. O beje, ankstesnė komisija daug pastangų dėjo į tai, kad būtų e, pakeista direktyva dėl mutagenų ir kancerogenų. Mes taip pat prie to prisidėjome. Ir žinome, kad komisaras Smithas taip pat toliau dirbs su mutagenais ir kancerogenais. E, tiems elementams skirta direktyva ir tam bus dar daugiau medžiagų įtraukta. Bent jau tokia yra naujausia mūsų informacija. Dar dėl klausimo susijusio su įvairių faktorių įtaką. Pavyzdžiui, kai faktoriai, kurie sukelia vėžį, pavojingos medžiagos, taip pat naktinis darbas, pamaininis darbas. Taip, egzistuoja tokių mokslinių tyrimų duomenų, kurie rodo, jog tai daro poveikį, daro įtaką. Ir būtent dėl tų priežasčių mes šiemet pradedame tyrimą skirtą poveikio, e, po, poveikio darbuotojams, kancerogenų poveikiui. Tai yra nauja metodologija, kuri padeda įvertinti, kokie faktoriai egzistuoja darbo vietos lygmenių konkrečiose sektoriuose. Taip pat įtrauktas ir tas naktinis bei pamaininis darbas. Ir įvertinę e, tą keletą skirtingų rizikos faktorių kombinaciją, galėsime pažiūrėti, ar tai tikrai, pavyzdžiui, gali sukelti vėžį. Dėl socialinių rizikų, taip pat dėl e, psichosocialinių rizikų matome, kad yra nemažai su tuo susijusių profesinių lygų. Kaip jau minėjau, mes dar kartą, dar kartą pradėsime darbą susijusiu su psichosocialinėmis rizikomis, e, taip yra susiję ir su skaitmeninimu. Ir savo veikloje būtent šiam aspektui skirsime nemažai dėmesio, bandysime įvertinti, ką reiškia e, dirbti tam tikroje platformoje arba dirbti e, su robotais, pavyzdžiui, vienoje darbo vietoje. Neturime daug patirties šioje srityje, tačiau bandysime uh, užtikrinti, kad būtų pateikti tam tikri rezultatai. Nemažai didžiųjų kompanijų didžiųjų, tikrai galėtų, turi gerosios praktikos pavyzdžių, kuriais galėtų pasidalinti. Dar dėl skaitmeninimo. O tai darome bendradarbiaudami su agentūromis partnerėmis. Dirbame su klausimai susijusiai su profesinė sveikata ir saugumu ir skaitmeninimas. E, prie to klausimo praeisime po to, kai baigsime vykdyti kampaniją skirtą atramos judėjimo sistemos lygoms. Dar norėčiau sugrįžti prie lyčių aspekto. ES OŠA agentūrai lyčių aspektai yra toks horizontalusis klausimas. Bandome integruoti tai į visą savo veiklą. Pavyzdžiui, rezultatai rodo, kad darbas su pavojingomis medžiagomis mm, daro skirtingą įtaką vyrams ir moteriams. Tačiau dėl darbo povy, pobūdžio dažniausiai tas poveikis moteriams yra kitoks. Ir kitokių priemonių reikia arba atramos judėjimo sutrikimai. Žinome, kad dauguma moterų dirba, pavyzdžiui, paslaugų sektoriuje. O tai yra tas rytis, kur tokie susirgymai yra viena, pa, viena pagrindinių problemų dėl to sektoriaus specifikos. Ulrichas, manau, taip pat galės pritarti tam, ką sakė prieš mane, pasisakė kalbėtojai. Taip. Yra numatomi tam tikri apkarpimai, dėl kurių dar nėra primtas sprendimas, tačiau jų uh, E, juos nujaučiame, todėl reikia žiūrėti, kaip būtų galima suderinti savo veiklą su kitomis agentūromis, kaip galbūt kažkaip e, dalintis tam tikrą veiklą, perorganizuoti savo darbą. Tad taip, tai yra aktuolus klausimas ir man atrodo, mums visiems tai darys įtaką ir taip pat viliuosi, kad galėsime atlikti mūsų įgaliojimuose numatytas užduotis. Kągi, Jeigu kažką pamiršau, nebejoju, kad e, tai priminsite man. Dėkoju. Žvelgiu į dešinę. Dar liko keletas prelegentų. Ačiū. Klausimai, kurie buvo skirti mokymo fondui, dabar pabandysiu juos atsakyti. Pirmiausia, darbo ir biudžeto klausimas. Tai yra naujos strategijos pirmieji metai ir mes turėjome uh, atsižvelgti į pateiktus pasiūlymus. Taigi dirbame pagal tą biudžetą, kuris tikimės išliks stabilus, tačiau nėra atsižvelgiama į infliaciją per kitą finansinių perspektyvų laikotarpį. Dėl to mes turėjome pritaikyti diferencijavimą ir tikslingai atlikti darbą įvairiais būdais ir taip pat gerinome sinergiją su komisijos programomis ir kitais veiksmais. Ir čia tik tai norėčiau dar paminėti, kad bendrai ES išorės veiksmų darbas, kalbant apie įgūdžius ir panašiai, tai išteklių kaip ir netrūksta, nes tie pasiūlymai, kurie yra pateikti biudžeto institucijų, juose didinami asignavimai skirti toms programoms, kuriuose bandoma didinti, gerinti įgūdžius mokymą ir švietimą. Taigi, kyla tik tai klausimus, kaip geriau įgyvendinti tas programas ir kaip mūsų fondo ekspertiniai patarimai galėtų čia padėti. Tokia sinergija yra pati geriausia ir mes apie tai labai daug kalbame su vairiais partneriais Europos komisijoje. Employment, DEFCO ir MIE generaliniuose direktoratuose ypatingai. Dabar įvairios agentūros laikosi įvairios nuomonės. Mes dirbame ir už ES ribų, tačiau labai daug pasinaudojame bendromis žiniomis ir ekspertiniais patarimais pasikliaujame iš kitų kolegų, ne tik iš Eurofound agentūros, kalbant apie įmonės, bet taip pat SEDEFOP irgi patarimai mums yra labai svarbus įvairiose srityse. Aš nekartosiu to, ką jau minėjo Jurgenas. O kalbant apie kvalifikacijas, E, viduržėmio jūros regiono šalyse. Mums tai yra labai svarbus klausimas ir mes tai vertiname įvairiais būdais. Mes atliekame reguliarią stebėseną, taip vadinamas Turino procesas vyksta ir dabar lankysimės tose šalyse, to regiono šalyse. Ir taip pat vyks, vyko prieš dviejus metus didelė konferencija, kur mes konkrečiai vertinome įgūdžių evoliuciją šalyse partnerėse ir pamatėme, kad yra netitikimas tarp tam tikrų gautų žinių apie robotus ir, ir panašius kitus dalykus, apie kuriuos daug kalbama Davoso forume ir realybės, kurią matėme šalyse partnerėse. Nes tai aktualu tik tai nedėlė ekonomikos daliai ir panašu, panašu, kad tai bus dar kurį laiką ir tai mažiau pastebima uh, tose ekonomikos sektoriuose, kur dirba tradiciniai sektoriai ir kaip jie evoliucionuoja. Taigi mes vertiname tas dvi sritis, kaip, sritis būtent kaip pasinaudoti tais stambiais duomenimis ir įvertinti, kur yra tie netitikimai ir taip pat įsigilinti galbūt labiau į tam tikrus sektorius. Būtent mes tą ir darome ir pirmos, pirmos šakinės studijos buvo atliktos. Bus atliktos 20 metais ir mes jų pagrindų ir norėsime pateikti šiokias tokias rekomendacijas, uh, pasidalinti idėjomis šaliamis partnerėmis. Mums tai yra svarbus darbo baras ir dėkoju, kad jį paminėjote. Toliau kvalifikacijų klausimas, teorinė ir praktinė jo pusė. Mes daugiau orientuojamės į praktiką ir pasinaudojame tais tyrimais, kurie yra kuriami, rengiami CDFOP ir kitų tinklų ES prie kurių darbo prisideda komisija arba valstybės narės, valstybių narių patirtis labai svarbi ir jie naudojamės ir taip pat žiūrime, kaip įgyvendinti praktikoje tuos dalykus šalyse partnerėse. Ir labai įdomus mūsų darbo aspektas yra tai, kad mes visuomet susidurime su labai geranoriškais partneriais, kaip žinia, nors ES švietimas ir augdymas yra nacionalinės kompetencijos klausimas, kartais sunku įsiveršti į tas kompetencijos rytis. Tačiau, kai rengėme bendrą sistemą, mes dirbame su partneriais, kurie irgi pasinaudoja ES plėtros programomis ir dėl to jie yra suinteresuoti tuo, kad ištekliai būtų panaudoti kuo galima geriau. Ta mes ir darome su jais. Tie, kurie domitės kvalifikacijų klausimų. Mes kaip sykis lakučio mėnesį renksime konferenciją apie kvalifikacijas ir žiūrėsime, kokią naudą tai neša žmonėms, piliečiams, įmonėms viešai administracijai, socialiniams partneriams mes surinkome nemažai geros praktikos pavyzdžių iš įvairių kontekstų, įskaitant ir valstybės narės. Turime šimtus tokių pavyzdžių. Ir parengėme tokį kvalifikacijų vadovą. Žiūrime, kaip kvalifikacijų sistemos gali būti derinamos su platformų ekonomika, mikroprudenciniais elementais ir visu, visais tais kitais pokyčiais, kuriuos matome darbo rinkoje. Toliau kalbant apie tai, kad lyčių aspektas šiek tolus ir demografiniai dalykai. Taip, tai yra esminiai aspektai viso to mūsų darbo, kai mes vertiname šalių transformacijas, mes visuomet atsiriamėme į šios svarbius aspektus ramščius savo analizėje, rinkdami duomenys ir teikdami pasiūlymus, kurie rengiami kartu su tomis šalimis. Kaip įsivaizduojate, viskas priklauso nuo sektoriaus, aišku, ir kai kuriuose mūsų šalyse demografiniai ir lyčių skirtumai yra panašus kaip pas mus ES, kitur, pavyzdžiui, situacija yra visiškai kitokia, tai mes turime, aišku, ir to nepamiršti. Toliau lyčių lygybė Ir mūsų fondas yra ta aplinka, kur dauguma iš tiesų yra moterų dirbančių mūsų fonde. Taigi tikrai atspindime lyčių lygybę ir viskas pas mus yra neblogai subalansuota. Tai yra pozityvus mūsų darbo elementas. Ir dar tie klausimai, kuriuos uždavė stebėtojai. Norėčiau jiems padėkoti už pastabas ir paraginimus. Norėčiau padėkoti už tai, ką sakėte apie mūsų darbuotojų indėlio, indėlių kokybę ir mes iš tiesų, pas mus dirba aukštos kvalifikacijos ekspertai ir jūs teisingai kalbėjote apie iš, siekius ir biudžete turimas galimybės, aišku, tai yra labai aktualu mūsų diskusijose. Mes naujoje strategijoje numatėme požiūrį, pagal kurį sakome, kad yra 29 šalis partneris kaiminiuose regionuose ir turime štai ribotą kiekį išteklių ir mes norime prisidėti daugiau prie to darbo, kurį atlieka ES už šalių partnerių ribų, bet tam tikslui turime gauti papildomų išteklių. Taigi tokie pokalbiai visuomet būna labai paprasti, galime nuveikti daugiau ir geriau, bet reikalingi stabilūs ištekliai mūsų dabartiniuose, per mūsų dabartinius įgaliojimus. O jeigu norime imtis papildomų užduočių, tai tada mes tam tikslui turime numatyti išteklius. Ir mes atsižvelgiame į Vitas Sarkas pastabas ir taip pat ponios Bauer siūlymus dėl to, ar nevertėtų galbūt daugiau bendrauti su Deve komitetu šiuo atveju. Mes tikrai labai esame geranoriškai nusiteikę bendradarbiauti su Deve komitetu ir agentūros architektūra yra šiek tiek atspindi ir tai, kaip mūsų valdo komisija, nes mes turime nemažai kontaktinių taškų su kitomis agentūromis. Taigi logiška, kad esame čia kartu su visomis kitomis agentūromis, bet tiesa ir ta, kad dirbame ir išorės santykių srityje. Ir čia visuomet yra tais atvejais daug vidinių ir išorinių sričių, kurios kaip ir susiveda į vieną matricą ir mes tikrai galbūt turėtumėme pasinaudoti jūsų siūlymų ir daugiau dėmesio skirti toms galimybėms įtraukti tuos kolegas, kurie daugiau dirba vystimosi komitete. O mūsų santykiai su Europos komisija, NIE generaliniu direktoratu, DAFKO generaliniu direktoratu ir išorės veiksmų tarnyba, tai aišku, mūsų jie yra labai svarbus partneriai. Taip pat jūs mitėjote Afrikos sąjungą, mums tai yra sritis, kur galima toliau plėtoti žemynės, žemyninių kvalifikacijų sistemą, kurie atspindėtų europinę sistemą, tada būtų galima pastelti ekspertus iš fondo ir tai, aišku, būtų labai įdomus naujas darbo elementas. Ačiū. Ela, paskutinės mm, apibendrinamosios pastabos trumpai kalbėsiu, nes Elai buvo skirti tik du klausimai, vienas susijęs su patikrų skaičiumi, iš tikrųjų daugiau bus negu viena. Administracinė valdyba šį sprendimą yra prieimusi. Pradžioje turėjau pasakyti, kad Tela savo darbo nepradėjo nuo nulio ir pasirašyta daug dvišalių susitarimų tarp nacionalinių darbo inspekcijų. Jau numato galimybę vykdyti bendras patikras ir ELA galės pasiūlyti e, tiems, kurie norės to pasinaudoti, tam tikrus pavyzdinius sustarimus, tačiau žinoma, jie nepakeis, o tik papildys tą pagrindinę veiklą. Kalbant apie mūsų santykius su, su socialiniais partneriais, gavau atitinkamą laišką, kuriame parašė E, užsiminėm apie galimybę traukti daugiau valstybių narių. Laiškė e, daug kalbam apie darbuotojų komandiravimą. Kalbant apie 8 straipsnio nustato gyvendinimą, tai e, Kiekviena valstybė narė atstovaujantis administracinės valdybos nariai gavo atitinkamus e, laiškus asmeniškai ir dabar gali atsakyti socialiniams partneriams. Mes siekime, kad visi reglamento straipsniai, skaitant aštuntąjį, būtų įgyvendinti ir būtų numatytos atitinkamos procedūros. Šis klausimas viena vertus yra esminės svarbos, kita vertus mes turime suvokti, kad socialinių partnerių vaidmuo atliekant patikras yra skirtingas atskirose valstybėse narėse. Viena valstybėje narė socialiniai partneriai turi labai svarbu vaidmenį kaip patikrų dalyviai, kitose tas vaidmuo yra visiškai kitoks. Mūsų administracinė valdyba tą e, žino ir ieškosime sistemos, kuri būtų pritaikyta prie skirtingų aplinkybių. Ačiū. Ačiū visiems, kad atvykote, pristatėte savo veiklos programas. Ačiū ekspertams, kurie užimtumo komiteto vardu dalyvavo šioje diskusijoje, jam atstovaudami, manau, kad e, tikrai susidarėme gerą bendrąjį vaizdą. Na, ir galiu Jums palinkėti tik e, sėkmingos tolimesnės veiklos, o dabar perleisiu pirmininkavimą vienam iš valdybos narių ir atsisėsiu tarp salės kolegų. Bom dia a todos. Vamos continuar os trabalhos desta sessão da. Labą dieną. Tęskime pradėtus darbus. Dabar bus pristatoma Eurofound tyrimo ataskaita apie namų ūkių sudėti ir e, žodis teikiamas mūsų svetai. Ačiū. Ačiū už galimybę pristatyti mūsų tyrimo rezultatus. Aš kartu su Lenora Kredičia atlikome šios tyrimus, tai norėjau taip pat už tai nuoširdžiai padėkoti. Šiame pranešime ataskaitoje e, pristatomi namūkių sudėties pokyčiai Europoje, vertinant gyvenimo sąlygas ir gerbuvi reikia pabrėžti, kad būtent namų ūkiuose e, yra daug e, slaugos e, veiklos ir paslaugų teikiame, tačiau nepriepiame kai kurių gyventojų grupių skiriuose namų ūkiuose gyvenančių. Kalbant apie tas, tas duomenų šaltinius, kuriuos naudojame, tai naudojame mm, e, Silk EU e, duomenys 7-17 metų iš atskirų e, sričių bei Europos gyvenimo kokybės apklausos duomenys nuo 7 iki 16 metų. Taip pat uh, E, įtraukėme į savo tyrimą mišrių šeimų ir e, e, įvaikinančių šeimų duomenis. Apriepia mūsų tyrimas ne visas namų ūkių rūšis, lyginome partnerystės santykiuose gyvenančius asmenys su šeimomis, taip pat poras neturinčius vaikų, su e, poromis turinčiomis vaikų, to, tos paties lyties, tos pačios lyties asmenų santokas. Kalbant apie vieno asmens namų ūkius, tai Pagrindinė priežastis, dėl ko reikia skirti vienos mens namų ūkiams dėmesio, yra susijusi su to, kad e, tokių asmenų skaičius e, e, ir namų ūkių skaičius didėja, nes ir atitinkama, kadangi tame namų ūkiai yra vienas asmo, tai jis priklausomas yra tik tai nuo vienintelio pajamų šaltinio ir didėja skurdo grėsmė. Uh, Lietuva, Bulgarija ir Vengrijoje yra daugiausiai tokio pobūdžio namų ūkių. Belgija, Suomija ir e, Švedija tuo tarpu turėjusios anksčiau daugiausiai tokio pobūdžio namų ūkių. E, dabar juose šis skaičius mažėja. Vieniši asmenys, ypač rytų Europoje, gyventis e, dažnai yra para radę savo e, partnerį ir kadangi moterų gyvenimo trukmė ilgesnė, tai moterų e, gyvenančių, vienišų moterų gyvenančių tokius namų ūkiuose skaičius taip pat beveik dvigubai didesnis nei vienišų vyrų. Kalbant apie skurdo grėsmę, tai e, e daug, didžiausia tokia grėsmė yra Baltijos šalise ir Ispanijoje bei Vengrijoje ta grėsmė taip pat skurdo didėja. Turiu tam tikrų domenų apie sveikatos būklę visoms amžiaus uh, grupėms uh, sveikata uh, ir jos būklė priklauso ne tik nuo jų amžiaus, tačiau taip pat ir nuo tos aplinkybės, ar namų kas yra vienas ar daugiau asmenų. <clears throat> Ir e, Airijoje didžiausia dalis vyresnių 65 metų amžiaus žmonių teigia, kad jų sveikatos būklė yra bloga. Pamėginu Pamėginsiu kalbėti trumpai, taigi dar vieną dalyką paminėsiu susijusi su laimės pojūčiu vienos mens namų ūkiuose, vertinant savo uh, laimės pojūtį skalėje nuo vieno iki dešimties. Tai uh, Europoje atotrukis yra labai didžiulis, pavyzdžiui, rytų Europoje ir Portugalijoje žmonės save laiko nelaimingais, e, veikiausiai dėl to, kad jie gyvena vieniši, ne dėl savo pačių pasirinkimo, dėl to, kad yra praradę savo gyvenimo partnerį ir nuo 35 iki 60 metų amžiaus E, laimės pojūtis yra didžiausias, nes būtent tos amžiaus grupės asmenys rečiausiai gyvena atskirai arba rečiausiai būna vieniši. E, taip pat e, pastebėjome, kad žmonės, kurie gyvena vieni ir naudojasi internetu, jaučiasi mažiau atskirti socialinę, prasme jaučia mažesnę socialinę atskirti. labai svarbi ir infrastruktūra, vis paramos pagalbos infrastruktūra žmonėms, kurie gyvena vieni, vienišiems asmenims. Ir skaitmeninė sanglauda buvo paminėta apklausose kaip svarbus faktorius mažinant socialinę atskirtį, kalbant apie poras. Ketvirtadalis namų ūkio, ūkių Europoje e, susideda iš porų. Pirmiausia, reikia paminėti, kad e, partnerystėje gyvenantis e, ir e, santoka gyvenančios poros yra dvi pagrindinės grupės šioje situacijoje. Partneriai nesusituokia, neturi daugumai šalių tų pačių teisų, kaip susituokia. Partneriai Gyvenimas nesantoka labiausiai paplytęs šiaurės šalyse ir Prancūzijoje, ir dauguma iš jų visiškai nesitokia arba susitokia pragyvenę e, šiek tiek e, daugiau laiko kartu. Kalbant apie e, gerovę, jos lygis šiek tiek aukštesnis susituokusių porų nei nesusituokusių Daugumoje šalių nesusituokusioms poroms e, po kurio laiko pradėjo, pradėjo galioti vienodi teisės aktai susiję, pavyzdžiui, su mokesčiais, tačiau bet, kok, bet kokia atveju daugumoje šalių reikia kažkaip įregistruoti savo santykius, kalbant apie tos pačios lyties asmenų poras, tai uh, patikimų statistinių duomenų apie jas nėra. Maždaug vienas procentas tokių e, namų ūkių ES yra užfiksuota 17 metais. Ir reikia pasakyti, kad tie statistiniai. Tie statistiniai duomenys nėra labai patikimi ir turint omenyje, kad uh, mūsų imtis buvo pakankamai ribota, reikia pasakyti, kad kalbant apie užimtumą ir kitus aspektus, tai <clears throat> gerovė panašus lygio kaip ir skirtingų lyčių e, namų ūkiuose, tačiau socialinė skirtis yra didesnė, tai parodo, kad tos pačios lyties e, asmenų e, santokos ir santykiai turėtų bei teisės turėtų būti gerinamos. Pensinio amžiaus e, porų skaičius e, e, bendrame namų ūkio kontekste mažėja, kaip jau minėjau, dėl to, kad gyvenimo trukmė vyrų yra trumpesnė nei moterų. Po 65 metų amžiaus e, žmonių gerovės pojūtis yra e, pats aukščiausio lygio, jeigu jie gyvena poroje ir e, tą pastebėjome atlikdami apklausas visose ES šalise gyvenimas su partneriu taip pat yra naudingesnis finansiškai, nes <coughs> moterų pensijos yra 37 procentais mažesnės nei vyrų. Moteris, kurios nebuvo susituokusios arba ir įsiskyrusios ir toliau gyvena patirdamas didesnę skurdą grėsmę, ypač likusios vienas. Tie namūkiai, kurie, kuriuose auga vaikai, pirmiausiai vertiname e, namų ūkius, be vaikų. Tokio tipo namų ūkių skaičius padidėjo labiausiai Baltijos šalise, vidurkis ES išliko nepakitęs nuo 7 iki 17 metų. 28 procentai visų namų ūkio dabar yra Europos, Sąjungos, Europos Sąjungoje vidutiniškai, mažiausias skaičius Kiprė, Lietuvoje, e, Maltoje ir Vengrijoje. Priežastis, e, dėl kurių didėja vyresnio amžiaus žmonių <clears throat> namų ūkio skaičius, kuris gyvena po vieną vyresnio amžiaus e, narį, jau buvo paminėtas anksčiau lyginant poras turinčias vaikų ir poras, kurios vaikų neaugina. Tai e, finansiškai geriau laikosi tos poros, kurios neturi vaikų, tačiau laimės pojūtis yra didesnis tose porose, kurios augina vaikus, tačiau situacija yra skirtinga. Atskirose valstybėse narėse reikia nepamiršti, kad daugumoje e, vaikus auginančių namų ūkių e, abu tėvai dirba. Taip pat reikia paminėti, kad e, didžiausias skirtumas susijęs su uh, profesinio asmenio gyvenimo suderinimo yra tose šalise, kaip, pavyzdžiui, Vengrijoje, kur tėvai dirba ilgesnį darbo laiką. Taip pat būtiniai darbai yra didžiąją dalimi atliekami moterų. E, dirba maždaug 14 valandų per savaitę būties darbų, taip pat dar turi apmokamus darbus. E, tokių porų pajamos yra mažesnės, bendrai vertinant, e, nei tų, kurios neaugina vaikų. trumpai apie vienišų tėvų namų ūkius ir jų e, grėsmė skurdo ir socialinės atskirties grėsmė jiems yra didesnė. Tačiau daugiausiai tokių tėvų stengiasi grįžti į darbo rinką nuo 7 iki 17 metų. Tokių namų ūkių skaičius taip pat padidėjo nežymiai. Ispanijoje, Slovakijoje padidėjo ženkliai ir e, Baltijos šalise, kuriuose ir Airijoje, e, dalis, kuriuose tokių namų ūkių dalis buvo didesnė, e, tendencija dabar yra mažėti. Šiuo metu Slovakijoje tokių namų ūkių yra daugiausiai Kai kuriuose šalise, pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje vienišų e, tėvų e, padėtis finansinė gerėja, bandant, e, kadangi valstybinės institucijos darom didesnį, didesnį spaudimą, kad pradėtų ieškotis darbo ir nepriklausytų vien tik nuo socialinių išmokų, investicijos į vaikų priežiūra pasiteisina ir pašalina kliūtis vienišiems tėvams e, siekiant e, ieškoti darbo. Mišrios šeimos, įvaikinančios šeimos, e, tokių šeimų skaičius padidėjo ir labai sudėtingai vertinti bendrą situaciją, remiantis oficialiais statistiniais duomenimis gyvenimas atskirai šiuo metu yra labiau paplitęs nei anksčiau ir vaikai dažnai gyvena kartu su naujais tėvais ir jų naujais partneriais, lyginant turimus duomenis tarpusavyje. Buvo galima atlikti tam tikrą palyginamą įvertinimą ir mes pastebėme tas mm, nu, šalis kaip Prancūzija, Vokietija, uh, ir daugelis kitų, e, kuriuose galima derinti tos e, abu būdus e, gyvenimo kartu. Tačiau tokie namų ūkiai daugumoje valstybių narių susiduria su rimtam, rimtais finansiniais sunkumais, ypač taip pat sudėtinga prižiūrėti uh, vaikus ir kai kuriuose <clears throat> šalyse yra atskirai pripažįstami įvaikinantis, e, tiksliau e, patėviai. Namūkiai, kuriuose gyvena skirtingų kartų atstovai, iškai mažiausiai trys kartos gyvenančios kartu, tėvai, vaikai ir seneliai reiškia, kad e, e, jų e, gerbovio lygis yra žemesnis nei kito, kito tipo, kitų tipų namų ūkiuose. Tose namų ūkiuose daugiau yra didesnis slaugimo priežiūros poreikis. kelių kartų namų ūkiuose e, tėvai dalinasi su seneliais e, vaikų e, priežiūros pareigomis ir atsakomybė. Ir didžiausi skirtumai, kalbant apie gerovę, buvo miestuose, kaimo vietovėse mažesnės. paskutinis namūkio tipas, tai yra <clears throat> vaikai, e, jau saugia vaikai gyventi su, su tėvais, tokių namų ūkių e, daugėja, nebūtinai dėl krizės, e, ypač jaunų moterų. Jaunesnių 24 metų amžiaus neištekėjusių skaičius yra nedidžiausias gyvenančių kartu su tėvais. Išvadas būtų tokias reikia pripažinti socialinės politikos kontekste skirtingas e, e, šeimų egzistavimo formas. E, yra partneriai susituokusios poros, to, tos pačios lyties asmenų poros, įtėviai, patėviai. E, Taip pat e, e, reikia pabrėžti socialinės paramos investicijų į vaiko priežiūrą e, svarbą, siekiant užtikrinti namų ūkio didesnę gerovę. Tiek norėjau pasakyti. Jeigu būtų klausimų, tai mielai jos atsakyčiau. Tikiuosi sugebėjau atskleisti šią prezentaciją mūsų tyrimo svarbą. Palavra. Eh, quem quiser fazer perguntas, por favor, Mr. Angel. Um, uh, e, dabar suteiksiu galimybę pasakyti kolegoms. Tokia išsami namų ūkių analizė sudaro galimybę nustatyti tikrai tokius jautrius, pažeidžiamus atvejus ir tai yra labai svarbu, kalbant apie mūsų socialinę politiką. Tai yra tokie namūkiai, kuriuose gyvena nariai nesukūrė šeimos Tai yra tokie asmenys, kurie gyvena kartu, ar, pažiūrėjau, jauni žmonės, e, besidalinantis e, vieną gyvenamą erdvę. Ir vienas pagrindinių paaiškinimų e, yra ta būsto problema. Taip, yra nemažai žmonių, kurie gyvena gatvėje, kurie neturi namų, kurie galbūt su tam tikrais asmenimis gyvena vienu ar kitu metu. Taip pat yra ir pabėgėliai, E, kurie atsiduria kažkokiuose namuose, nes e, norima išvengti e, apsistojimo tose laikinuose prieglapšio vietose. Tad įdomu, ar analizuota situacija, kiek tokių asmenų vat, gyvena kažkur prisiglaudę pas kokius galbūt giminaičius ar pažįstamus, tačiau teoriškai yra tarsi benamiai, nes kitas variantas būtų tai gyvenimas gatvėje. Dėl LGBTI taip pat įdomu, kad buvo išanalizuota situacija, kai šeimą sukuria e, tos pačios lyties asmenys. Ar analizavote taip pat e, tai, e, kiek yra paplitę tokie namų ūkiai tose šalise, kuriuose yra daugiau tolerancijos tokioms šeimoms, lyginant su kitomis šalimis? Dar vienas dalykas. Minėjote, kad e, tėčiai e, dirba ilgiau ir taip pat e, vyrai be vaikų, ką konkrečiai tai reiškia? Aš taip pat turiu klausimą, kuris susijęs anksčiau užduotų klausimų, susijęs su jūsų minėtais skaičiais. Jūs sakėte, kad trečdalis namų ūkių yra vienos mens namų ūkiai. Ar jūs turite daugiau duomenų, ar tai yra pagyvenę žmonės daugiausia? Jūs sakėte, kad vis tiek yra nemažai jaunų e, žmonių, kurie suaugusių, kurie vis dar gyvena su tėvais. Kai jie išvyksta, pavyzdžiui, mokytis į universitetą ar panašiai, jie kaip ir gyvena ta, vis tiek pas tėvus tame pačiame name, būte, nes uh, nuomos kainos, tarkim, yra labai didelės ir jauni žmonės ne, negali savo to leisti. Taip pat klausimas apie šeimas, dviejų asmenų šeimas, tos pačios lyties arba ne. Tai, kad kartais ne, ne, ne, nepakankamas atlyginimas arba negarantuotas darbas irgi nulėmė tam tikrus pasirinkimus. Ja, Entschuldigung. Ich habe auch nochmal eine Frage. Aš taip pat noriu užduoti klausimą. Pirmiausia, labai ačiū. Už jūsų e, pristatymą noriu padėkoti, e, tačiau e, na, tas bendras vaizdas tikrai neskleidžia kažkokių ypatingų naujovių. Man man jūsų naudojamos savokos šeimos šiek tiek kėlė tam tikrų klausimų. E, tai yra šeimos be vaikų, o Vokietijoje, e, pavyzdžiui, šeimos laikomas pirmiausiai e, šeimomis tos, kurios, kurios yra vaikų, o kitose šalise seneliai, dar vyresnio amžiaus asmenys, taip pat įskaičiuojami, kitose šalise tas traktavimas yra <clears throat> kit, kitoks, taigi ar nepribrendo laikas visos Europos Sąjungos mastu patvirtinti tam tikrus apibrėžimus, nes be šeimos, manau, mūsų visuomenės ne, negalės funkcionuoti. Ta taip pat labai svarbu padaryti, siekiant, kad, pavyzdžiui, vieniši tėvai turėtų geresnės sąlygas dirbti ir auginti vaikus. Taip pat apie moteris dirbančius namų ūkio darbus maždaug 14 valandų per savaitę. Tai e, aš čia išvelgiu e, nemažai e, socialinę įtampą skatinančių aspektų. Kita vertus, jeigu būtų sudarytos vienišiems tėvams už prieinamą kainą įsigyti vaikų priežiūros paslaugų, tai nereikėtų leisti milijardų eurų, tarkim, vaikų darželiams ir kitoms ūkdymo institucijoms iki mokyklinio. Uh, ačiū labai, ačiū už pateiktus klausimus. Taigi, dėl tų namų, kuriuos sudaro ne šeimos nariai, taip, Juos analizavome ir išsiaiškinome, kad dažniausiai tai yra jaunų žmonių namų ūkiai, kad iš kitų šalių atvykę asmenys, nebūtinai galbūt imigrantai, tačiau kažkokie, tarkim, darbuotojai ir panašiai, kurie yra atvykę darbo tikslais į kitą šalį. Dėl būsto krizės ne, nesakyčiau, kad buvo didžiulis augimas, tačiau kai kuriuose šalise taip ir Airija yra vienas iš tų pavyzdžių. Mums e, atrodo, kad e, didesnė tendencija yra jauniems asmenėms grįžti gyventi pas tėvus, o ne gyventi, tarkime, kartu su draugais, kitais jaunais asmenimis. Mes neanalizavome benamių asmenų šiame tyrime, nes jiems skirti kiti tyrimai, kita oficiali statistika. Kitoje ataskaitoje e, kalbėjome apie jaunus asmenis, e, be, benami jaunimą, o dėl tos pačios lyties porų. Oficialioje statistikoje tikrai trūksta duomenų apie jų padėtį. Kai kuriuose šalyse, kuriuose labiau yra pripažįstamos tokios poros, e, tokios santokos, daugiau duomenų turime. Ir tai labiau susiję su e, jų gerove. Tačiau, kaip jau minėjau, labai jau riboti statistiniai duomenys, kuriuos turime dėl tos paties lyties asmenų ir sudėtinga juos surinkti dėl to, kad e, vyrai turintys vaikų dirba ilgiau. Tai reiškia, kad jie turi aprūpinti šeimas ir tai yra susiję E, su tuo, kuris iš šeimos asmenų gauna didesnį atlyginimą, natūralu, kad būtent tas asmuo atsiradus vaikų dirba ilgesnės valandas. Nebūtinai tai turi būti tėčiai. Ir e, negalėtume pasakyti, kad ir mamos e, mažiau dirba šiuo atveju, tačiau tėčio atveju matomas tas nemažas augimas. Taip, dėl e, vakarų ir rytų e, skirtumų ir dėl tų vyresnių asmenų, kurie gyvena vieni vakarų Europoje, Šiaurės Europos šalise, e, nemažai tų vienišų asmenų yra jaunesni, tačiau taip pat yra ir vyresnio amžiaus žmonių, o dėl jaunų žmonių, kurie gyvena su tėvais, Tai nėra kažkokia universali tendencija, galiojanti visoms šalims, viskas labai priklauso nuo šalies. Ir geriausiai įspūdį susidarysite perskaitę ataskaitą, nes, kaip jau minėjau, tikrai yra nemažų skirtumų tarp valstybių narių. O dėl to, kad šeimos savoka valstybėse narėse skiriasi, bandėme apskritai ataskaitoje vengti termino šeima minėjimo nes mes vertiname būtent namų ūkius, e, tą tokį gana įvairų reiškinį ir nemažai apibriešių nepateko. Tai yra e, skirtingose namų ūkiuose gyvenantis asmenys, tačiau palaikantis ryšius, taip pat vadinamieji su, sujungtieji namų ūkiai. Tikrai būtų galima daugiau domenų apie tai surinkti. Dar dėl alternatyvų. Mes taip pat analizavome situaciją, kai seneliai prižiūri e, vaikus, e, anūkus, e, tais atvejais, kai nėra vaikų priežiūros paslaugų. Ir buvo analizuota, kokiomis E, vaikų priežiūros paslaugomis naudojamas ir taip toliau, tai ir su kaštais yra susiję, tad tėvams kyla sunkumų. Be to vieni šitie tėvai dažniausiai naudojasi būtent senelių pagalba. Ir tikrai nemažai šalių pavyzdžių ir Vokietija yra viena iš tų valstybių narių, kurioje daugiau dėmesio skiriama tam, kad yra nemažai vienišų tėvų ir todėl yra didinamos